Mes chers collègues, je vous propose que nous commencions. Euh, Kolegos, siūlau pradėti. Šiandien mums malonu pasveikinti Marką Špringerį, kuris yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktorius, kuris atvyko pristatyti metinės darbo programos. Pone Springeri, prašom. Labai ačiū. Man labai malonu dalyvauti su jumis dialoge ir pasižymėti jūsų pastabas, jūsų patarimus. Man taip pat malonu, kad galiu panaudoti ekranus ir pristatyti jums skaidrės, tam tikrus žemėlapius, nes jūs prašėte mane, kad atviriau papasakočiau apie rezultatus vairiose valstybėse narėse, kai kalbama apie užkrečiamas lygas. Tokių duomenų pateiksiu. Mano pasisakymas turės tris dalis. Pirmiausia, norėčiau paanalizuoti dabartinę situaciją. Antra, norėčiau pristatyti mūsų prioritetus ir pagaliau papasakoti tų prioritetų gyvendinimo pasakmes. Taigi, pirmiausia, tarkime, prie šio žemėlapio. Tai yra tuberkuliozės paplitimo žemėlapis naujų atvejų, užregistruotų atvejų Europoje. Matote, kad mes darbiavome su pasaulio sveikatos organizacija, nes daugelis skaičių yra pateikiama jų, įskaitant ir Rusiją, visą Europą akivaizdu, kad kai kurioms šalims sekas nelabai geri. Vienas pavyzdys yra raudona spalva, gal pažymėta, galbūt atpažinsite, tai yra Rumunija. Klausimas, ar Rumunijai čia sekasi gerai ar ne. Kitas grafikas rodo, kad šalis, kuriuose daug tokių atvejų, iš tiesų daro pažangą. Labai gerai, kad daugelį tų šalių daug dėmesio skiria tuberkuliozai. Tai yra gerai. Blogai yra tai, kad atsiranda pasipriešinimas vaistams tokse valstybėse. Tai yra labai rimta problema. Problema pacientams, ligonėms, visuomeniai, nes e, jų gydimas yra labai brangus ir sunkus ligoniui klausimas, ką galėtų mūsų agentūra padarytų, padaryti. Manau, kad galėtume padaryti daug. Prieš metus mes parengėme pamatinį veiksmų planą tuberkuliozai. Mūsų tikslas buvo geriau diagnozuoti tuos atvejus, kai yra pasipriešinimas vaistams. Taigi mes sukūrėme ir E, skatiname daugelį šalių kurti kokybės patikinimo sistemas ankstyvam tuberkuliozės nustatymui, ypač kai yra pasipriešinimas vaistams. Tai yra labai svarbu, nes jeigu galima diagnozuoti ankstyvoje stadijoje e, lygą, tai gerai ir ligoniui, nes jis, jis susilaukia tinkamo gydimo, tai gerai ir visuomeniai, nes ligonis nebeperdoda lygos po tam tikro laikotarpio. Taigi čia akivaizdu, kad mūsų agentūra e, pateikė tam tikros europinės vertės. Įsivaizduoju, kad e, tai yra netaip e, įdomi, netokia įdomi tema kaip Arkties klimato šilimas ar bioįvairovės apsauga. Tačiau pažeidžiamiems, e, skurdžiai gyvenantiems žmonėms tai yra labai svarbu. Kitas pavyzdys būtų živ susirgymų, nustatytų susirgymų pavyzdys. Kaip matome, ir čia yra labai daug skirtumų. Man malonu, kad kad jūs, ponia Dagmar Bern, esate čia, nes būtent jūs prašėte atvirai papasakoti apie šiuos atvejus. Aš, man malonu jums pademonstruoti, kad mes galime pateikti rezultatus pagal šalis. Vėlgi akivaizdu, kad yra skirtumų. Tačiau svarbu sužinoti daugiau detalių dėl živ epidemijos Europoje kyla dėl to, kad lyga perdodama iš vyrų, kurie turi lytinių santykių su vyrais. Būtent šioje grupėje padidėjo atvejų skaičius. Labai malonu, kad prieš metus mūsų kontaktinis asmo parlamente Marina Jėgatugakis surengė seminarą ir gruodžio pirmą dieną rengiama pasaulinė živ diena. Kodėl tai yra svarbu? Nes todėl, kad mes pradėsime, parengsime pirmasis e, mokslinės gairias živ nustatymui. Ar žino, nežinau, ar žinojote, kad, daugiau, kad 30 procentų žmonių turintys živ infekciją net apie tai nežino. Tai reiškia, kad jie negauna tinkamo gydimo, bet to jie gali perduoti šią lygą, užkrėsti ją kitus, todėl yra labai svarbu anksti nustatyti, diagnozuoti živ infekciją. Ir čia vėl mūsų agentūros yra tokia pridėtinė europinė vertė. Kita lyga hepatitas B ir C Galbūt jums jos nėra labai pažįstamos šios lygos, galbūt skamba jos egzotiškai, tačiau B ir C hepatitas yra labai svarbios lygos. E, tai yra viena svarbiausių kepenų vėžio priežasčių ir vėlgi Europoje yra didžiulių skirtumų. Prieš dvi savaitės mes patikėme ataskaitą su visais šiais rezultatais ir pademonstravome, kad ne visos valstybės narės tikrina nešias moteris e, hepatito B ir C užkretimo atveju. Tai yra labai svarbu, nes jeigu moteris netikrinamos, negalima pasiūlyti tinkamo gydimo ir praleidžiama proga užkirsti kelią perduoti lygą iš motinos vaikui. Man didelį įspūdį padarė kalba, kurią pasakė ponas Peterle kalbėdamas apie šią temą. Tačiau politinis dėmesys, aišku, yra labai naudingas kovojant su šiomis lygomis. Dar viena lyga - malarija. Žinoma, malarija išnyko ir kartais vykstame į tropinės šalis, kur galima užsikrėsti malariją. malariją galima naudoti vaistus, tačiau prieš 50-60 metų Europoje malarija egzistavo. Tai uodų perdodama lyga. Tuo metu labai daug ekspertų skiriančių uh, tuos uodus, etnomologų. Praėjusiais visai neseniai buvo nuskambėjo tam tikras signalas apie malariją, nes praėjusią vasarą Salonikose įvyko vakarų Nilo karštinės protrukis, epidemija, daugiau negu 250 proc... atvejų ir 75 procentai šių atvejų tai buvo labai smarkiai sergantys žmonės. Daugiau kaip 30 ligonių mirė. Taigi tam regionui tai turėjo didžiulę įtaką ir galima įsivaizduoti, kad Europos mastu tai nėra labai svarbu, tačiau jeigu gyveni Salonikose ir tai dar, daro įtaką turizmui ta, tame regione, tai, tai yra labai svarbu. Ir jie vėlgi kreipėsi į mus, prašydami padėti kontroliuoti susirgymą. Kągi mes padarėme? Mes radome ekspertų Europoje, jų labai daug nėra, yra keletas Prancūzijoje, Rumunijoje, Italijoje, nes pas juos pasitaiko aš lyga taip pat, surengėme susitikimą, taip pat sukvietėme Graikijos ekspertus. Tai buvo labai geras susitikimas buvo puikiai apsikeista informacija. Matote e, tuos e, uodus, galbūt jūs jų ir net pažinsite, tačiau viršutinis dešinėje yra būtent tas uodas, kuris perneša vakarų Nilo e, viruso atmainą. Šis virusas pa, paveikia paukščius, tačiau taip pat ir arklius. Pirmą kartą, kai ekspertai susitiko Graikijoje, ir buvo labai svarbu tai, kad buvo šios lygos atžvilgių dirbama daugia sektorinių pagrindų. Mes pasintėme ekspertus, taip pat ir savo ekspertus, kurių, kurių mes turime ir aptarėme geriausius būdus, kaip kontroliuoti šią lygą. Bet to prieš dvi savaitės pasitaikė pirmas malarijos atvejis Ispanijoje. Tai buvo neimportuotas atvejis, e, atvejis atsiradęs šalies viduje ir mes iš tikrųjų buvome sunerime, kaip ir Ispanijos valdžia. Galbūt tai yra susiję su klimato kaita, tačiau iš tikrųjų e, vabžių perdodamų lygų daugėja. Kita tema, kur yra svarbi, tai yra antibiotikai. Žinau, kad kai kurie iš jūsų galbūt netgi sargate gripu ir dabar. Ir klausimas kyla, ar vartojote antibiotikus. Ties tikiuosi, kad ne, nes daugelis antibiotikų daugiau nebėra efektyvus jeigu jūs esate peršalę ir tai yra sukelta viruso, tai aišku, jie ne, neveiksmingi, bet netgi jeigu sergate rimta lyga, kai, kur, kai kuriais atvejais jie nebėra veiksmingi, nes kai kurie iš mūsų per daug naudoja antibiotikų, gydytojai per dažnai juos skiria. Tai dažnai nėra vien tik tai gydytojų problem, problema, tai yra visuomenės problema. Todėl man buvo labai malonu, kad Europos parlamentas surengė Europos e, žinių apie antibiotikus apie dieną. Todėl labai svarbu e, skirti dėmesio šiai problemą. Lapkričio 16 dieną įvyks trečioji žinių apie antibiotikus diena ir man malonu, kad daugiau negu 36 šalis dalyvaus šioje iniciatyvoje, nors ne visos jos yra Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir jie pridarino savo kampanijos datą prie Europos datos. Tai ir labai gerai. Vėlgi politinė parama taip pat yra labai svarbi. Ir aš tikiuosi jūsų paramos, sukuriant e, kampanijų formatą, kurį būtų galima panaudoti vėl ir vėl. prašau, ieškau tinkamo paveikslėlio. Tai yra vieta, kabinetas, kur mes kiekvieną rytą 11.30 aptarėme visus oficialius signalus, taip pat žiniasklaidos, neoficialius signalus, gandus ir panašiai. Tai yra labai svarbu, nes tai gali būti grėsmės vertinimo pradžia. Man malonu papasakoti žinias E, kurios sužinotos šį ryt, nors aš ten ir nebuvau, kolegos man papasakojo. Tai yra, kolegos man pasakė, kad yra daug atvejų superviruso atvejų, tai yra naujajame delyje atsiradęs, atsiradus, atsiradęs susirgymas, kuris kelia daug problemų e, ligoninėse. Kol kas apie 70 atvejų Europos Sąjungoje Tačiau atsirado pirmųjų atvejų Kinijoje, Malazijoje, Izraelyje ir kai kuriuose kitose šalise. Tai yra labai svarbu, nes jeigu šis virusas pasklis Europoje, bendros paskirties antibiotikai nebeveiks, mums teks perėti prie kitų antibiotikų. Šį rytmę mes taip pat aptarėme labai liūdną žinę iš Haičio, Kaip žinote, ten choleros pasitaikė atveju, galbūt e, jums atrodo, kad mes nereaguojame per nelik smarkiai. Kasgi vyksta Haityje? Tai juk nėra šalis Europoje. Bet ar žinote, kad daugiau negu vienas milijonas Europos piliečių apsilankys per Kalėdas kitoje salos pusėje, tai yra Dominikos Respublikoje? Taigi mes turime gerai jūs būti susipažinęs su problemomis, nes gali vykti ir taip, kad cholera pasklis visoje saloje. Todėl labai svarbu stebėti situaciją ir informuoti Europos piliečius. Taigi mes artimai bendraujame su specialistais Haityje. Toliau norėčiau grįžti atgal Prie balandžio mėnesio per klausimą aš paskelbiau, kad ketinu skirti daugiau mėnesio SIT susitarimui. Jūs čia mums labai padėjote. Ir dabar galiu pasakyti, kad mes pasirašėme tokį susitarimą, tai yra Švedijos sveikatos apsaugos ministras ir mūsų val, val, valdybos pirmininkė, kurie pasirašė šį susitarimą. Aš tikiuosi, kad pagal šį susitarimą numatyto įstatymo pakeitimas Švedijos parlamente bus ratifikuotas kitą mėnesį. Čia jūs matote mūsų darbuotojus, ne visus, aišku. Prieš metus mes turėjome 20 procent, 25 procentų laisvų vietų, dabar e, tų laisvų vietų yra 10 procentų. Pagal nustatytą steigimo planą. Nelengva gauti tinkamų specialistų, kartais mums reikia reklamuoti vakansijas, mes taip pat e, turime daug darbo su pandemijomis. Tačiau manau, kad pasiekime neblogą pažangą. Kitų metų prioritetai. Na, šią informaciją jūs gavote iš anksto, turite ją ant popieriaus, tačiau svarbu yra tai, kad aš norėčiau daugiau dėmesio skirti sistemai, organizacijai ir pradėti diskusijas apie rezultatų rodiklius, kad pagerintume sistemą e, biudžetavimo pagal veiklas ir kokybės e, užtikrinimo sistemas. Mano nuomonė tai yra svarbiausi mūsų organizacijos aspektai ir jiems reikia skirti daug dėmesio. Dėl kitų metų darbo turinio mes paprašėme valdybą nurodyti, kokie jai atrodo yra prioritetai. Valdyba pateikė mums daug informacijos ir man malonu, kad mums pavyko įtraukti jų norus į savo planus. Tai aptarsime dar po dviejų savaičių. Čia norėčiau pristatyti tris problemas, kurios iliustruoja bendras, tokias bendresnės problemas. Pirmiausia, laboratorija. Laboratorijos Kai buvo aptariama mūsų agentūros įsteigimo galimybė, aptarėme tris modelius. Vienas modelis buvo kopija kitos organizacijos. Tai yra lygų kontrolės ir prevencijos centro kopija. Jūs nusprendėte įskurti mažesnę Europinę e, lygų kontrolės ir prevencijos centrą. Aš buvau tuo labai patenkintas. Nebūtina dubliuoti visų laboratorijų, kurios yra Stokholme darbą. Tačiau trūkumas tokio sprendimo yra tai, kad Europos agentūra turi pasiremti, turi remtis tautų laboratorijų darbu. Ir man nerima tai ir kelia, nes vyriausybės mažina biudžetus nacionaliniai sveikatos priežiūrai ir jeigu jie sumažins biudžetą, galbūt laboratorijos negalės teikti duomenų mums, patikimų duomenų negalės teikti. Todėl mes kitais metais norėtume daugiau dėmesio skirti toms laboratorijoms. Visų pirma, turėtume susitarti dėl minimalių reikalavimų šioms laboratorijoms. Ir po to pamatytume, kaip galėtume veiksmingai organizuoti Europos mastu tas laboratorijas. Tikiuosi, kad daugiau mums pavyks bendradarbiauti ateityje negu dabar. Manau, kad įmanoma dirbti veiksmingiau. Kas e, mano pavyzdžiuose buvo bendra, tai yra tai, kad daug pažeidžiamų žmonių susi, susiduria su e, sunkiausiamis lygomis tuberkuliozė dažniausiai užsikrečia e, skurdžiai gyvenantys žmonės, tas pats ir e, su hepatitu, o tai yra lygos, kuriuoms galima užkirsti kelią. Todėl mes kalbame apie tai, kaip lengviau pasiekti marginalizuotus žmonės, nes jie daugiausia užsikrečia tomis lygomis. Ir vienas e, pavyzdžių, kurį jūs aptarėte ir parlamente, šitą tai yra Romų populiacija. Kaip žinome, Romai taip pat kenčia nuo užkrečiamų lygų. Mes kitais metais norėtume daugiau dėmesio skirti tam, kad skurtume daugiau, geresnę praktiką, kaip pasiekti e, tuos gyventojus, kuriuos sunkiau pasiekti. Ir kaip padidinti vakcinacijų skaičių tarptų žmonių. Tai būtų labai gerai, nes tai, taip būtų galima užkirsti kelia daugeliu lygų nuo vaikystės. Kitas pavyzdys yra klimato kaita. Mes parengėme keletą scenarių ir pagal šį scenarijų, kad e, erkių perdodamų lygų ir kitų lygų gali padaugėti ir pasiekti Stokholmą. Kaip žinote, Stokholmas nėra tokia šilta vieta, tačiau klimato kaita gali paveikti lygų pasklidimą. kokiosgi šių prioritetų pasakmės. Mums reikia naudoti savo specialistų pagalbą ir mums, mums yra labai svarbus mūsų partneriai. Turime žinoti, kokie yra Europos institucijų poreikiai, kokie yra valstybių narių poreikiai. Tai būtų labai svarbus gairės mūsų darbui. Taigi norėčiau paprašyti jūsų išdėstyti savo nuomonę, kad galėtume jomis apsikeisti. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour euh, cet échange. Enfin, cet... Dėkuoju, ponė direktoriau, už už tai, kad pakvietėte mus pasikeisti nuomonėmis. Tai, ką Jūs papasakojote, iš tiesų yra labai įdomu ir manau, kad kolegom kilo daug klausimų. Matau, kad jau yra daug norinčių pasisakyti, taigi pradėsime. Pirmoji užduos klausimą ponė Jene Konakis. Thank you, Chair. I forgot where the button was for a minute. Dėk... Haven't done it. Dėkuoju, pirminkė. Net neradau iš karto mygtuko. Dėkuoju ponas Sprengeriai. Jūsų kalba buvo labai įdomi ir iš tikrųjų mes matome, kaip judame į priekį ir jūsų veikla taip pat darosi labiau kryptinga. Tačiau dar daug ką reikia nuveikti, kelią dar ilgą reikia teks nueiti, bet mes vienai per kitaip tą padarysime. Aš manau, kad mums reikia papildomos vertės, kurią jūs galėtumėt sukurti. Aš žinau, kad jūs kelis kartus buvote susitikę su koordinatoriais ir tai jums suteikė šiokių tokių minčių apie tai, ko mes norime, kaip mes dirbame. Man atrodo, kad jūs dirbate jau penkerius metus, jis, jūsų centras buvo įsteigtas dar prieš man pradedant domėtis šiais klausimais. Ir dabar, ko gero, atsidūrime įdomioje situacijoje. O jūs atsidūrėt įdomioje situacijoje, kad nelabai aišku, ko mes iš jūsų tikimės. Taigi tai reikėtų įsiaiškinti. Kitą kartą mes susitiksime su valdybos e, nariais Graikijoje. Ir po to vasario mėnesį aš apsilankysiu jūsų e, centre. Ir aš siūlyčiau kolegoms kartu su manim nuvykti į jūsų centrą, kadangi tik, mes, tik taip mes galėsime pamatyti, pamatyti, kaip jūs dirbat, ką jūs veikėt ir nuspręsti, ko jums reikia. Vakar buvo probiotikų diena. Ir tai nepatenka tiesiog jūsų kompetencija. Bet įdomu buvo išklausyti ir medikus, nes jie pateikė visiškai kitokius argumentus. Man atrodo, kad jūsų centras turėtų aktyviau veikti apskritai, dažniau rengti susitikimus su ekspertais ir su visuomenės atstovais, nes tai, ką aš išgirdau vakar susitikime, buvo labai įdomu. Taigi mes e, tik tai pradėjome savo kelionę, dar jos pabaigos tikrai nematyt. Dabar norėčiau pakomentuoti šiek tiek e, jūsų darbą. Jūs minėjote laboratorijas. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti, kaip jūs bendradarbiaujate su kitomis organizacijomis, kaip galima būtų pagerinti šį bendradarbiavimą e, kaip galim būtų geriau tausoti lėšas e, bei siekti geresnių rezultatų. Bet kol kas jūs dirbat ir tikiuosi, kad e, ir toliau dirbsite sėkmingai ir būtų įdomu išklausyti kolegų pastabų. Dėkuoju, dabar žodį suteikiu ponai Dagmar Rotberent. Mm, Ačiū pirmininkė. Aš turiu du klausimus kurie yra susijęs su tuo, apie ką kalbėjo ponas Sprengeris. Tai, ką jūs pasakėt, ponė, yra labai įdomu ir rodo, kad jūsų centras yra reikalingas. Pirmiausia, e, atsparumas įvariems vaistams. Nu, pats savo darbo pradžios Europos parlamente aš mėgstu įvairiausias samoningumo didinimo ir uh, informacinio pobūdžio akcijas, nes žmonėms reikia daugiau informacijos. Ir man įdomu visuomet sužinoti, kaip yra rengimas tokios akcijos ir konkrečiai kokie tikslai yra pasiekti. Ir aš todėl norėčiau jūsų paklausti. Mes e, intensyviai domimės tuo, kaip galima būtų kovoti su atsparumu e, vaistams. Ir ką jūs veikiate šioje srityje? Jūs minėjote superbug problemą, tų ypatingų bakterijų problemą, kuri paplitusi yra Junktinės karalystės ligoninėse, bet ir kitur, beje, ji yra paplitusi taip pat. Paprastai paslaugos teikimas labai greitai, o darbuotojų ligoninėse nepakanka ir dėl to be abejo e, nukenčia higiena. Uh, Ką jūs siūlote daryti tokiais atvejais? Gal, galima, gal reikia naudoti antibiotikus tiesiog atsargiau, nes be, be antibiotikų ko gero negalėtume išsiversti. Ir kitas klausimas yra susijęs 2011 metų prioritetais. Jūsų skaidrėje buvo paminėtas vienas įdomus dalykas - žmogiškosios subsidijos. Kas? Atsiprašau, medžiagos pagamintos e, iš, iš žmog, žmogiškos kilmės produktai. Kas tai yra? Thank you uh, very much. Um... Dėkuoju. Praeitį kartą, kai aš lankiausi jūsų posėdėje, aš tą pasižymėjau, kad jūs kalbėjote apie tai, kad reikia įvardyti ir apkaltinti kaltuosius. Tai padaryti nėra lengva. Tačiau tai veikia. Ir tą mes darome su legionėlė, nes tai yra lyga, kuri kyla tuo met, kai nepakankamai dėmesio yra skiriama vandens temperatūrai. Ir mes visuomet aiškiai pasakome, kokie viešbučiai, pažiūrėjau, to uh, nesilaiko galiojančių reikalavimų. Jūs minėjote taip pat ir tai, kad uh, labai svarbu yra rūpintis lygomis, nepaisant sienų. Ir minėjote superbug uh, problemą, kuri dažniausiai yra susijusi su ligoninėmis. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, praleidžiat kažkiek laiko vienoje ligoninėje ir po to atsidurios kitoje, tai galite tenai ta, ta, tas bakterijas perkelti. Uh, Tai reiškia, kad mums reikia labai aiškių gairių, ką daryti tokiais atvejais ir reikia vis šias gairias uh, suteikti uh, ligoninėms. Ligoninė savo ruoštų turi mums suteikti pakankamai informacijos taip pat. Ir aš įsivaizduoju, kad jums būtų įdomu sužinoti kuo detalesnė informacija. Ir tuomet jūs galėtumėt stebėti, kaip keičiasi situacija įvairiuose regionuose. Ir vėlgi, tai galėtų būti diskusijos pradžia. Nelengva tai yra daryti. Tačiau visuomet viso ko pradžia yra faktai. Tai yra mūsų spirties taškas ir, nu, ir tik tuomet mes galime pradėti kalbėti apie taip, kaip galima būtų gerinti situaciją. Džiaugiuosi, kad mes ne tik kreipiamės į medikus, bet ir į visuomenę. Mes sakome žmonėms, kad jeigu jūs nueinat pas gydytoją, nereikia kiekvieną kartą prašyti antibiotikų, kadangi antibiotikai galiausiai kada nors e, nesuveiks. Taigi reikia mums veikti keliais frontais. Ir aš norėčiau ateityje su jumis aptarti, kaip galėtų atrodyti toks įvairias politikos rytis, įvairius veiksmus apimantis požiūris ir veiksmai. Jūs taip pat paminėjote žmogiškosios kilmės produktus. Tai yra labai sudėtingas klausimas ir gal net ir ne visiems yra žinoma, kas tai yra. Tai yra uh, su krauju, su uh, įvairiais organais susiję produktai. Ir iš tikrųjų kartais šie produktai gali tapti lygos e, perkelėjais. Ir labai svarbu yra rinkti informaciją apie tai. Kai kurios iš šių medžiagų yra naudojamos taikant e, pažangę terapija. Pavyzdžiui, yra e, terapija, kuri sustabdo kraujo krešėjimą. Yra institucija, kurie atsakinga už, už tokias terapijas. Ir Europos komisija paklausė mūsų centro, kaip mes galėtume pagerinti dabartinę situaciją, ypač kai yra taikomi žmogiškosios kilmės, naudomi žmogiškosios kilmės produktai. Mes pradėjome bendradarbiauti su EMA, mes parengėme bendrą darbo dokumentą, kurį gavo ir mūsų į, uh, e, centro ir uh, e, EMA valdybos ir šie dokumentai netrukus bus svarstomi. Mes manome, kad reikia pirmiausia nustatyti uh, rizikos faktorius, nustatyti grėsmės. Antra, reikia pranešti valstybėms narėms ir atitinkamoms ES agentūroms apie šias grėsmės. Ir be abejo, svarbu yra atsekti, kuris produ, žmogiškosios kilmės produktas sukelia kokią nors lygą ir jį uh, išimti iš apyvartos kuo skubiau. Ar tai atitinka mūsų įgaliojimus? Taip, kadangi šie produktai kelia grėsmę žmogaus sveikatai, nes e, šie produktai prisideda prie e, lygų e, užkrečiamų lygų e, plitimo. Be to, nepamirškime, kad šis, šie produktai yra uh, iš esmės vaistai ir todėl mes turime bendradarbiauti su uh, e, EMA. Todėl mes parengėme bendrą dokumentą. Tomas Lankret, mano kolega ir aš pritarėme šiam pasiūlymui. Tačiau mes nežinome, ar mūsų valdyba tam pritars. Tačiau mums atrodo, kad šis dokumentas yra labai išsamus, jame yra paminėti visi svarbiausi klausimai. Ir yra aiškiai atskirta, kokią atsakomybę turi prisimti AMA ir kokią atsakomybę teks mums. Monsieur Sergio Berlato. Dėkoju. Ponas Sardžio Berlato. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną daktarą Šprengerį. Jis nuveikė puikų darbą. Ir kasdien tas puikus darbas vyksta jo centre. Tačiau jo pranešime nebuvo paliesta viena tema. Su, su jie ir yra susijęs mano klausimas, tai yra hipotetinių pandemijų klausimas. ir pastaruoju metu tai buvo labai aktuolus klausimas, kalbant apie paukščių gripą ir keulių gripą. Komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų, kad būtų užkirstas kelias tokių šių virusų plitimui, tačiau dėje nepavyko to išvengti. Ir kol kas dar visos priemonės iki šiol vado, yra e, naudojamos komos Europoje. Ir todėl mano klausimas būtų toks, remiantis tai duomenimis, e, kuriomis, kuriuos jūs turite savo centre, galbūt būtų galima parengti atitinkamą ataskaitą apie visą šią situaciją, kad mes sužinotume, ar yra prasmės iki šiol taikyti tas griežtas priemonės, kurios tam tikrą prasme priboja ir ekonominę veiklą. Dėkoju. Toliau, ponė Rodberint, jūs atrodo turėjote dar papildomą klausimą, taip? Um, uh, Dėkoju. Aš e, esu asmeniškai kalbėjęs apie tai su ponu Sprengeriu ir kadangi jis viešai apie tai prabilo, aš galiu pasakyti taip pat viešai, kad šiek tiek dar ankstoka būtų kalbėti apie žmogiškos, žmogiškosios kilmės e, produktų įtraukimą į jūsų darbą. Aš iš sveikatos generalinio direktorato vadovo girdėjau, kad uh, reik, šiam klausimui nagrinėti reikia daugiau laiko ir todėl mane nustebino tai, apie ką, jų, ką jūs pasakėte apie parengtą dokumentą. Jūs turite labai labai atsargiai įvertinti, kas įeina į jūsų mandatą, o kas ne. Iš esmės, jūsų mandatas yra susijęs vien su užkrečiamus lygomis. Daugiau jame nieko nėra. Aš tai padariau prieš kelias savaitės, aš įsigilinau į šį klausimą, taigi aš norėčiau jūs tikrai perspėti, kad reikia labai atsargiai šiuo atveju elgtis. Ir galiu jūs perspėti, kad ir kiti asmenys taip pat susirūpins dėl to, kad jūs peržengit savo įgaliojimus. Dėl to, kad kokioje nors vienoje institucijoje stokojama yra žmogiškųjų išteklių, e, nereiškia, kad e, savo funkcijas galime perduoti kitai institucijai. Taigi aš norėčiau visiems pasakyti, kad reikėtų labai atsargiai imtis tokių naujų darbų. Ir kitas dalykas, e, superbak bakterijos ir, ir antibiotikai yra Be abejo, labai aktuali tema, kuo daugiau informacijos, kuo daugiau faktų, tuo geriau. Tačiau kaip galima būtų šią problemą spręsti? Pavyzdžiui, jeigu aš užsikrečiu šiomis bakterijomis, ką man daryti? Gerai, galima sakyti, kad galim, mes galim parengti instrukcijas e, žmonėms, tačiau reikia daryti ir daugiau. Reikia gydyti e, šios žmonės neužtenka vien pateikti jiems informacijos. Aš noriu sužinoti, koks gydimas turėtų būti taikomas ir ką ES gali padaryti tam, kad užkirstų kelią šių, uh, šios bakterijos plitimui. Toliau. Izabeta Lukaszewska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Dyrektorze, e, w Pana wypowiedzi. E, Ačiū, ponia pirmininkė, ponia direktoriau klausantis jūsų, girdėjau pavyzdį apie problemą, tačiau neišgirdau atsakymo, kokias priemonės jūsų centras panaudos tas problemas išspręsti. Kalbėjote apie hepatito B ir C skaičiaus padidėjimą, tropinės lygas. tačiau aš neišgirdau to, kaip jūs ketinate sulėtinti tokių lygų plitimą, kaip užkirsti joms kelią. Gerai pripažinti, kad tie atvejai pasitaiko, tačiau reikia kažką daryti. Be to dar turime vaikų skiepėjimo klausimą. Man atrodo, kad e, kilo tam tikra kampanija siekiant e, pakengti skiepimo įvaizdžiui, todėl tėvai atsisako skiepyti vaikus. Ar pripažįstate tokią problemą? Ar jūsų centras ketina šviesti tėvus, taip pat siekiant užkirsti kelią lygoms? Ačiū, Pane Morkūnaitė toliau. Mano klausimas bus susijęs su, aš, aš taip prašau, pirmiausia vėlavau, tai galbūt neišgirdau, bet, bet kokiu atveju jūs pataisysit mane. Jūsų centras renka atitinkamą informaciją apie užkrešimas lygas, infekcinės lygas. Valstybių narių atitinkamos institucijos tikrai reiškia norą bendradarbiauti ir manau, kad e, atitinkamai produktyviai bendradarbiauja, bet yra tam tikri sunkumai, su kuriomis jos susiduria tai vien tik tai tai, kad e, informacija reikalavima ne vien tik tai iš jūsų centro, bet ir iš pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų atitinkamų organizacijų. E, dažnai klausimynai, kurie yra pateikiami, yra tikrai labai ilgi ir, ir išsamus, tas žinoma yra gerai, bet informacija dubliuojasi prašoma informacija, todėl aš manau, kad centrams ar atitinkamų valstybių e, narių institucijų darbuotojams yra pakankamai e, sudėtinga e, dirbti tą dubliuojantį darbą. Manau, kad jeigu pavyktų, kaip čia pasakyti, geriau bendradarbiauti jūsų centrui su, su mano jau minėtom pasauliniam organizacijom, galbūt būtų galima išvengti to darbo dubliavimo ir taip sumažinti tuos, tuos pačius piniginės sąnaudas ir kitus dalykus. Ir tuo labiau, kad jūsų plane buvo minėtas tas, e, kaip racionalizuoti bendradarbiavimo principą, tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti. Ir kitas dalykas yra, kad šalia tų programinių užsakymų, kurie ateina tiek iš jūsų centro, tiek, tiek iš kitų organizacijų, e, e, retai, tai tiksliau dažnai pasitaiko, kad trūksta kryptingo finansavimo. Tai irgi galbūt galėtumėt pakomentuoti. Ačiū. Merci. E, monsieur... Dėkoju. Toliau ponas Lukas Arton. Voorzitter, dank u wel. Ik wil in eerste instantie even dank uitspreken voor de voorgaande spreekster die voor mij sprak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti prieš mane kalbėjusiems kolegoms ir norėčiau jiems pritarti. E, man kyla du tokie esminiai klausimai dėl EECD ECDC egzistavimo. Apskritai, ar yra kokia nors pridėtinė vertė? Mes e, žinome, kad veikia e, pasaulio sveikatos organizacija, tai ar apskritai reikia ECDC? Aš pats esu biudžeto, kon, biudžeto komiteto daly, narys ir paskutarojų metų buvo svarstoma, ar reikia finansuoti ECDC, nes yra šio centro veikloje išvelgiamas tam tikras neskaidrumas. Todėl kyla klausimas, kaip jūs žadate planuoti kitų metų savo biudžetą. Euh, Dėkoju toliau ponas Orestrosi ir paskui suteiksime progą atsakyti. Dėkoju, norėčiau pakal... pakomentuoti tai, ką sakė mano kolega Belato. Aišku, kad mes turime kelti tokius klausimus kaip pandemijų klausimas. Aišku, kad rei, negalima kurti kažkokių baimių kurstimo kampanijų tarp žmonių. Taip pat turime atsižvelgti į su globalizacija susijusias problemas. Mm, vis daugiau įvežama prekių iš trečiųjų šalių, taip pat e, atvyksta žmonės iš trečiųjų šalių į, į ES teritoriją ir jie dažnai yra užsikrėtę tam tikromis lygomis, pavyzdžiui, tuberkuliozę. Taip pat transportuojant gyvūnus įvairiuose konteineriuose galima atvežti įvairius e, virusus ir įvairias ligas. Dažnai su gyvūnais keliauja uodai, erkės ir panašus vabžiai. Taigi, ką daro atitinkamos kontrolės įstaigos, kad sumažintų tokią lygų pernešimo riziką? Ir, ar, ir ką, da, ką darote, kad Europė Europos gyventojams nekiltų grėsmė užsikrėsti lygomis pernešamos tokių į Europą įvežamų vabzdžių. Toliau dėl hepatito ir kitų lygų, pavyzdžiui, smegenų žėvės uždegimo. Juk iš tiesų galima skiepyti nuo tokių lygų tačiau ne, visos, ne visose valstybėse narėse egzistuoja ta pati politika skiepų atžvilgių. Pavyzdžiui, net ir Italijoje yra e, skirtumai tarp regionų. Kiekvienas regionas turi savo sveikatos sistemą, kai kuriuose regionuose skiepijama nemokamai, kai kur vakcinos kainuoja ir jau tai sukelia įvairius skirtumus, kurie vėliau gali turėti labai baisių pasiekmių gyventojų sveikatai. Ir tokiu būdu mes susidurėme su problema, kuomet ES gyventojai ne visuomet turi teisę būti nemokamai skiepijami. Ir jie taip pat e, nėra pakankamai informuojami apie lygų prevenciją. Na ir pas, galiausiai norėčiau išreikšti tokį prašymą. Paž, peržiūrėkite valstybių narių kompetencijas. kovojant su E, su pastaruoju metu dažnai pasitaikančiu sindromu, jisai yra labai dažnas ir Italijoje, ir dažnai tuo sindromu užsikrėtę žmonės nebegali naudoti jokių vaistų, jie negali taip pat vartoti e, maisto produktų, kuriuose yra tam tikrų cheminių medžiagų, negali naudotis kompiuteriu ir taip toliau. Tai yra toksai su cheminėmis medžiagomis susijęs sindromas ir Italijoje yra keli regionai, kur jie, kurie yra jau paliesti šitos lygos, todėl reikia ieškoti būdų, kaip kovoti su šia lyga ir ar jūs bandote kažką daryti, nes ši lyga plis ir toliau ir ką jūs žadate daryti, kaip jūs žadate bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, ką žadate daryti, kad ir valstybės narės bandytų padėti tokioms, tokie, tokiomis lygomis sergantiems e, ligonėms. Dabar suteiksiu progą atsakyti klausimus, ponė Šprengeri. Aš pati norėčiau iš, dar pasakyti vieną pastabą. Kai kurie uh, kolegos paminėjo paukščių gripą. Uh, Šiuo metu kaip tik yra rengiamas pranešimas. E, šią temą taip pat įvyko daug klausimų. Aš pati vieną iš tų klausimų organizavau. Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį numatytas vėl klausimas šią temą. Taigi norėčiau užduoti tokį klausimą, ponė Šprengeri. ECDC įvertino šio gripo plitimą kaip pandemiją. Tai reiškia, kad tai mums kaip ir neturėtų kelti susirūpinimą. Tačiau kita vertus, tuo metu, kai buvo pripažįs, pripažinta, kad tai yra pandemija, buvo tiesiog skubotai perkamos įvairios vakcinos, buvo skiepijami sveiki, suaugę žmonės. Mes lygiai prieš metus šitoje pačioje salėje sėdėjome ir kalbėjome apie šią problemą ir dabar galime konstatuoti, kad bendrijos e, institucijos nepritarė tam, kad e, ta kilusi epidemija būtų vadinama pandemija. Taigi, ponė Šprengeri, kaip Jūs vertintumėte e, šitą situaciją Ir kodėl taip atsitiko, nes juk su, su tuo yra siejami ir tam tikri finansiniai e, dalykai. Labai ačiū už visus šios klausimus. Man labai malonu, kad jūs taip domina ši tema. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo apie pandemijos planus, veiksmų planus. Svarbu yra tai, kad e, turėtume gerą rizikos vertinimo sistemą, kad pernelyg neperdėtume tos rizikos, nes tai gali turėti didelės reikšmės e, turizmo pramoniai. Turime laikytis faktų, turime būti atsargus, tai darome kasdien. Ir mūsų rizikos vertinimas yra skelbiamas ir būna gerai subalansuotas. norėčiau pereiti prie pastabų dėl žmogiškosios kilmės medžiagų. Kaip žinote, ponė Rodberent, tai buvo komisijos prašymas. Jie paklausė mūsų, ar mes galėtume kartu su EMA sukurti planus. Tai nebuvo mano sugalvotas dalykas, kad būtų galima duoti daugiau darbuotojams darbo jų prašymas buvo sukurti sistemą bendradarbiauti, mes pradėjome apie tai kalbėtis ir sutarėme dėl bendro požiūrio, mes paskaičiavome, kiek tai kainuotų ir paskaičiavome, ar galime tai įtraukti į savo darbo programą. E, lengviausias atsakymas yra, žinoma, ne, tai yra naujos užduotis, reikia naujų darbuotojų, daugiau pinigų, tačiau Jeigu susidurime su biudžeto mažinimu, tai ne mums prašyti papildomo biudžeto. Mes šias užduotis sugebėjome įtraukti į savo darbo programą ir patikėme tai valdybai spręsti, ar jie pritars. E, mes parengėme dokumentą, kurį patikėme valdybai kartu su darbo dokumentu. Na, o dėl superviruso Delio variantas, naujo Delio varianto. Mes sukūrėme grėsmės rizikos įvertinimą ir aišku, kad ankstyva diagnozė yra labai svarbi. Mes kalbėjomės su daug laboratorijų specialistų, kaip nustatyti iš anksto tą diagnozę, mes sutarėme dėl e, metodologijos ir dalėjomės šiomis žiniomis visoje Europoje. Taip pat šią prasme yra svarbu, kad gydytojai žinotų, kokios yra problemos, ypač jeigu e, pacientas lankėsi Indijos subkontinente. Taigi gydytojai turi žinoti apie tokias problemas. Kokia yra viso to pasiekmė? Jeigu jūs užsikrečiate šiuo virusu, tik du antibiotikai yra efektyvūs. Tačiau didžiuliai, yra didžiulis šaltinis poveikis, yra kitų problemų. Todėl man malonu, kad komisija šiuo metu e, rengia tyrimų programą, kad būtų sukurti nauji antibiotikai, tačiau tai, tai būtent jie daro šiuo metu. Taip pat norėčiau pakartoti, kad mūsų centras nėra atsakingas už rizikos valdymą yra rizikos vertinimas, mes pateikėme duomenys, o politikai ir valstybės narės, taip pat taryba, turi priimti sprendimus. Man tinka tokios atsakomybės suskaidimas, nes jeigu nori e, skirti skiepus, tuomet reikia atskiro biudžeto ir ne mums spręsti, kaip sukurti nacionalinę uh, skiepų programų, jeigu mes neturime tam biudžeto. Taigi ši atsakomybė yra suskaidyta būtent taip ir mums tai tinka. Mes neturime priemonių, kaip priversti šalis vykdyti tam tikrus tyrimus ar priemonės dėl vaikų skiepimo ar panašiai. Mes turime programų, kaip padidinti informacijos teikimą ir taip pat tyrimus, kokia informacija yra veiksminga. Mes daug sužinome apie gripą, nes viena iš problemų yra komunikacija apie sveikato. Ir e, problema yra, kad reikia pasiekti visus gyventojus. Ir tam reikia teikti gerą informaciją. O gera informacija e, skleidžiama ne laiškais, reikia dalyvauti ir socialiniuose žiniasklaidos tinkluose. Tai yra labai svarbu ateičiai. Kalbėjote apie PPO ir klausimynus. Mes puikiai suprantame, kad klausimynų yra labai daug, kurie yra siunčiami valstybėms narėms, taip pat ir iš mūsų centro. Labai svarbu įsivaizduoti, kaip geriau koordinuoti, nes tai iš tikrųjų didžiulė našta valstybėms narėms kai joms reikia atsakyti į visus šios klausimus. Aš jaučiuosi už tai atsakingas, mes daug bendradarbiaujame su PPO ir manau, kad mes dirbame visose, visose šiose srityse. Todėl iš tiesų ateityje norėčiau tą koordinavimą stiprinti, kad dubliavimas būtų mažiau. finansiniai klausimai. Aš galiu pateikti Jums finansinę informaciją apie mūsų biudžetą, apie įvairius skirsnius ir panašiai. Buvo klausimų apie mūsų centro pridėtinę vertę. Prieš šešerius metus aptarėte, aptarinėjote čia, kodėl reikia šio centro Vienas iš faktų buvo tuo metu SARS ir buvo svarbu dalytis informaciją ir žiniomis. Būtent tai centras ir daro, mes tai darome. Mes esame maža agentūra ir stengiamės padidinti savo na, veiklos veiksmingumą įvairiose valstybės narėse ir vengti dubliavimuose gripo virusu mes parodė, pademonstravome, kad sukūrėme pridėtinę vertę ir visais atvejais jums, mes teikiame jums informaciją. Ankstesnioji direktorė teikia labai svalansuotą informaciją ir niekada neperdėjo lūkesčių dėl galimų uh, gripo pasiekmių. Buvo klausimų apie pastato nuomonę. Aš žinau, kad tokie klausimai kylo. Jaučiuosi atsakingas ir žinau, kad Europos parlamentas labai kritiškai žvelgia į mūsų naują pastatą. Tiesą sakant, tam tikrų mastų aš buvau laimingas, kad tai parlamentas pasakė, nes tuomet galėjau pradėti iš naujo diskusiją ir visiškai pritariu jūsų pastaboms, kad šiuo metu ir šiuo metu mes ieškome pigesnio pastato, siekiant atsižvelgti į įvairius skirtingus scenarius. Taip pat yra audito komiteta, yra audito rūmai, visi tikrina mūsų biudžeto vykdymą ir mūsų išlaidas. Ir aš sveikinu visą šį darbą. Klausimas dėl transporto keliais ir konteineriais pagal tarptautinius e, sveikatos reglamentus, tai yra mūsų atsakomybė. Mes daug dirbame su veterinarijos sektoriumi. Tai yra labai svarbu, nes daug užkrečiamų lygų kyla iš gyvūnų, zoonozės būdu ir galiu patikinti Jūs, kad šis bendradavimas vyksta gerai. Klausimas apie skirtingas skiepijimo politikas vaikų atveju. Šis klausimas nėra labai paprastas. Pasakysiu, kad yra erdvės, kur tobulinti skiepėjimo sistemas. Jūs kalbėjote apie tarpvalstybinės veikatos klausimus. Na, gana keista, jeigu kerti sieną jau taikoma skirtinga skiepimo e, schema ir klausimas kyla, ar yra mokslinių duomenų tokiems skirtumams. Būtų visai įdomu surenkti diskusiją šio klausimu. Dėl H1N1 pandemijos. Klausimą uždavėte labai sunku. Mes patikėme duomenės, rizikos vertinimą, o po to politikai, taryba ir komisija turi e, atlikti rizikos valdymo darbą. Aš to komentuoti negaliu. Aš tikiuosi paskaityti ponos ir vazijai seminaro darbo rezultatus. Man atrodo, kad buvo labai naudinga atlikti tokį vertinimą ir tikiuosi, kad galima iš to pasimokyti. Taip pat per tuos klausimus sakiau, kad aš asmeniškai pasimokiau trijų dalykų. Vienas yra geriau vertinti riziką, kai yra naujas virusas. Klausimas kyla, kaip geriau nuspėti, kokios būtų pasakmės, kad galėtume būtų geriau vertinti riziką ir po to riziką valdyti. Tačiau turime pateikti priemonės politikams, kad jie galėtų geriau tą riziką valdyti. Ir aš norėčiau pasiūlyti įtraukti ekonominius ir socialinius veiksnius, primant sprendimus, ne tik virologinius duomenis. Na ir pagaliau komunikacija apie sveikatos apsaugą. Kaip patikimai komunikuoti na, piliečiams. Tai taip pat nėra labai lengva, tai yra didelis iššūkis. Tai tiek kol kas. Dėkoju už atsakymą. Pone Rotberent, atrodo, norėjo dar pasisakyti. Dėkoju. Tačiau man atrodo, kad uh, Viešieji susitikimai yra kur kas mažiau naudingi nei mūsų privatus pokalbiai. Norėčiau sugrįžti prie vieno dalyko, tai be abejo, aš, aš žinau, kad jūs negalite valdyti rizikos, jūs tik tai vertinate riziką. Mes to reikalavome, kai rengėme jūsų statutą ir lygiai taip pat kaip vertėme ir Europos e, e, vaisto agentūros statutą. Ir manau, kad e, jie turėtų, ši ta agentūra turėtų valdyti riziką, kadangi jie rengia vaistinių preparatų leidimus. O jūsų centras, ir tai nėra jūsų kaltė, darbas e, šioje srityje negali būti toks tvirtas ir užtikrintas. Ir kaip mano kolega iš Niderlandų mano, kad jūsų centras net ir nelabai yra reikalingas. Na, jeigu aš taip ir nuspręšiu, tai aš to nepasakyčiau, vien dėl to, kad egzistuoja pasaulio sveikatos organizacija. Uh, dėl to, kad e, ši organizacija užsijima šiek tiek kitokių darbų, jie stebi situaciją visame pasaulyje, jų funkcijos yra visiškai kitokios. Pavyzdžiui, e, jie nustato vandens švarumo e, rodiklius, kurie yra labai naudingi Afrikai, bet mums yra visiškai nereikalingi. Aš norėčiau sugrįžti prie savo klausimo, kaip mums kovoti su uh, su infekcijomis ligoninėse, su superbugs problema. Jūs sakote, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų. Taip, mes tą žinome. Ta žinome e, ir be jau parengtos veiksmų programos. Aš jį turiu savo biurei. Nereikia dar kartą apie tai kalbėti. Taigi nereikėjo apie tai kalbėti. Ir jūs sakėte, kad uh, mums reikia daugiau mokslinio tyrimų ir iš tikrųjų jų reikia ir reikia gal ir, ir konkrečiau apie tai kalbėti, ko konkrečiai reikia. Ir toliau, žiūrėdama jūsų mandatą, man atrodo, kad jame nėra nieko, kas leistų jums užsiimti žmogiškosios kilmės produktais, tol kol šie produktai nekelia rimtos rizikos dėl užkrečiamų lygų. Kai kas Kinijoje bandė mane įtikinti, kad taip nėra. Žinodama dabartinę situaciją, aš negaliu pakeisti savo nuomonės. Aš, aš e, susipažinsiu su parengtų dokumentu, išklausysiu mūsų atstovus valdym, valdyboje ir padarysiu viską, kad Europos parlamentas išsakytų savo nuomonę dėl to, ar jūs veikėte pagal savo įgaliojimus ar ne. Um. Dėkuoju, prašau sakyti. Taip, aš norėčiau sureaguoti į tai, apie ką jūs kalbėjote. Jūs kalbėjote apie e, Europos vaistų agentūrą ir apie vaistus. Ir taip, iš tikrųjų, egzistuoja labai aiškus reglamentas, kuris viską labai aiškiai reglamentuoja. Tačiau kyla klausimas. Tačiau koks yra mandatas, kai mes kalbame apie e, visuomenės sveikatą? ir su ją susijusias problemas. Ir todėl aš manau, kad mums reikės išsamesnės diskusijos apie mūsų įgaliojimus. Ir aš tikiuosi, kad mes svarstysime mūsų mandatą. Niekiek nebejoju, kad komisija taip pat norės dalyvauti šioje diskusijoje, ji gali pateikti savo argumentus, o man bus įdomu kalbėti su jumis, kad e, įsiaiškintume, ko, kokie su vieša sveikata susiję dalykai turėtų įeiti į mūsų mandatą. Toliau, e, komentuodamas tai, ką jūs sakėte apie, e, apie žmogiškosios kilmės produktus. Na, aš galiu pateikti jums tik taip vieną pavyzdį e, vienos rūšės gripo atvejais Niderlanduose. Pavyzdžiui, ar galima tokiais atvejais perlėti kraują? iš vieno asmens kitam. Ar, ar tai yra saugu? Šiuo metu visi kelia klausimą apie tai, ar naudoti e, žmogaus kraują, žmogaus audinius yra saugu ar ne. Ir tai galėtų iš esmės įeiti į mūsų mandatą, bet šį klausimą galime svarstyti. Tačiau tai yra daugiau politinio pobūdžio diskusija. Reik... Kaip Jūs norėtumėt vertinti apskritai šios žmogiškosios kilmės produktus? Aš galiu Jums pasakyti iš savo e, pozicijos, kad mes parengėme darbo dokumentą ir mes esame įsitikinę, kad mes galime tinkamai dirbti šiuo klausimu. Bet taip atrodo tik tai man. O jūs, politikai, turėsite nuspręsti, ar mes galėsime tuo užsimti ar ne. Rapidin. Ponas Bernato norėtų pateikti klausimą. Eh, Taip, norėčiau dar kartą pasisakyti, nes prieš tai kalbėdamas savo pasisakymą pradėjau nuo padėkos jūsų centrui ir norėčiau dabar padėkoti už atsakymą, kurį jūs man davėte į mano užduotus klausimus, tačiau į vieną klausimą jūs neatsakėte, tik nežinau, ar jūs nenorėjote atsakyti, ar tiesiog negalėjote. Paukščių gripas iš tiesų nėra kažkoks naujas virusas, jis yra žinomas jau nuo XIX amžiaus pabaigos Europoje. Ir mes tiek šimtmečių gyvename e, su tuo virusu ir gyvensime matyt ateityje e, dar daugelį šimtmečių ir jis nekels ypatingos grėsmės E, žmogaus sveikatai. Čia aš dabar neturiu omenyje e, sveika, paukščių sveikatos. Tačiau visos tos priemonės, kurių buvo imtasi, jos juk visos yra perdėtos, ypač dabar tai yra akivaizdu. Ir po viso to, ką patyrėme, atsižvelgdami į tą faktą, kad iki šiol dar yra taikomos tam tikros apsaugos ir prevencinės priemonės, kurios riboja tam tikrą ekonominę veiklą, norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar galėtumėte įvertinti situaciją, ar galėtumėte suteikti politikams kažkokios vertingos informacijos, kuri padėtų jiems e, priimti sprendimą, galbūt sušvelninti tam, tikrus, e, tas, tam tikras tas prevencinės priemonės. Could you, could you give me one example? Ar jūs galėtumėt pateikti bent vieną pavyzdį, nes man atrodo, kad jūs iš esmės kalbate apie labai konkrečius dalykus, bet aš nesu tikras, kad supratau. Komercio transporto di. Eh, aš kalbu apie prekybą gyvūnais, gyvūnų transportavimą plunksnų naudojimą. Tai buvo, tam, e, buvo e, išleisti tam tikri draudimai, draudimai susiję su medžioklė ir panašiai. Taigi yra e, iki šiol dar kai kurie apribojimai ar draudimai, kurie galioja, bet jie nėra pagristi dėl to, kad pandemijos nebuvo ir dabar mes nesusidurėme su naujo viruso pavojumi. Me, Mes juk šitą virusą žinome jau kelis šimtmečius, mes žinome, kad jis yra labai pavojingas gyvūnams, bet nepavojingas žmonėms. Aš nežinau, kiek buvo išleista milijonų eurų kovoti su šia pandemiją, kurios net nebuvo. Ir galbūt dabar mes galėtume grįžti prie normalios situacijos. Ar iki šiol turime išlaikyti šitą nepagristo alarmo būseną? Uh, Dėkuoju, dabar supratau, apie ką kalbėjote. Tačiau, kad galėčiau jį atsakyti, man reikia gauti daugiau informacijos. Uh, Aš norėčiau, kad mano atsakymas e, būtų tikslus, o visų skaičių dabar nežinau. Aš turiu pirma, pirmiausia pasitarti su savo darbuotojais ir tik tuomet mes galėtume tinkamai atsakyti jūsų klausimą. Taip, aš raštu į, į jį atsakysiu. Oui. Daugiau klausimų nėra? Ponas Artung. Dėkoju, ponė Šprengeri. Savo atsakymuose jūs sakėte, kad atsiūsite mums raštu įvairius skaičius susijusius su ECDC veikla. Tačiau man iki šiol kyla ECDC legitimumo klausimas. Iki šiol yra abejonių dėl centro steigimo. E, jūs sakėte, kad parlamentas patvirtino E, tą sprendimą ir dėl to ECDC buvo įkurtas. Aš manau, kad tai nėra geras pagrindas, geras argumentas. Tiesiog reikia pamasyti, ar dabar mums duoda ką nors tas e, centras. Dėkoju, ponė Šprengeri. Ir esu kiek pasimetęs. Taip, jūs visiškai teisingai pasakėte. Steigimo reglamente yra pasakyta, kad kas penkeri metai vyks nepriklausomas įvertinimas. Ir kitas įvertinimas turėtų atlikti 2012 metais. Manau, kad mes turėtume e, pažvelgti tai, kas vyko prieš 15 metų. Ir tuomet Europos komisija finansavo nuo 15 iki 20 tinklų skirtų įvairioms lygoms. Ir tai gan daug kainavo. Ir būtent dėl to buvo nuspręsta viską harmonizuoti, suderinti ir sukurti vieną organizaciją. Tai padėjo sutaupyti nemažai lėšų. Visa ta informacija, kurią aš Jums parodžiau apie įvairias e, šalis, apie lygų paplitimą įvairiose šalise ir, kitu, ir e, kitus faktus, taigi šios informacijos anksčiau mes neturėjome. Ir dabar mes žinome kur kas daugiau apie užkrečiamas lygas. Ir užkrečiamos lygos nepripažįsta sienų. Ir nesvarbu, jeigu jūsų kaimynas serga, tai ir jūs galiausiai taip pat susirksite šią lygą. Taigi mes dirbame ir su šalimis kandidatėmis, su potencialiomis šalimis kandidatėmis, tam, kad mes pagerintume ir užkrečiamų lygų prevenciją ir kontrolę ir tose šalise. Jei jūs pas mus apsilankysite, aš niekiek nebejoju, kad aš sugebėsiu jūs įtikinti, kad me, mūsų darbas yra reikalingas. Dr. Sprenger, au nom de toute la commission, je vous remercie. Dr. Sprengeri, viso komiteto vardu aš norėčiau padėkoti Jums už labai vaisingą diskusiją. Na, mūsų nebuvo labai daug. Bet vis tiek klausimų buvo daug, atsakymų taip pat susilaukime labai daug. Taigi, kolegų vardu, aš Jums dėkoju. O dabar periname prie devintojo darbo atvarkės klausimo. Tai yra, tiksliau, prie devintojo ir dešimtojo klausimo. Aš atsiprašysiu trumpam tam, kad leisčiau palydėti mūsų svečią iš šios salės. Alors, nous passons au point 9 de l'ordre du jour rapport. Taigi periname prie devintojo darbo tvarkės punkto. Kosmetikos ryties bandymų su gyvūnais, alternatyvių metodų rengimo, įteisinimo ir teisinio pripažinimo ataskaitos. Pirmiausia, suteiksiu žodį komisijai. Čia jūs, ponia, ar ne, kalbėsite? Ponia Krenie, prašau. Oui, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je vous remercie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte mus į šį posėdį ir kad norite su mumis kalbėti apie e, kosmetikos ryties bandymų su grinais alternatyvių metodų įrengimo ataskaitą. E, toje ataskaitoje yra kalbama apie tai, kiek gyvūnų yra naudojama bandymams ES ir kokie eksperimentai buvo atlikti su tais gyvūnais 2008-2009 metais. Na ir toliau yra kalbama apie įvairius alternatyvius metodus bandymams su gyvūnais. Ši ataskaita yra parengta atsižvelgiant į kosmetikos gaminių direktyvos e, devintąjį straipsnį. Šis, ši ataskaita yra paskutinė ataskaita iki 2009 metų kovo 11 dienos. Ši data yra labai svarbi dėl to, kad kovo 11 dieną įsigaliojo visiškas draudimas e, naudoti gyvūnus bandymams kosmetinių gaminių ir taip pat e, komercializuoti tuos kosmetikos gaminius, kurie buvo pagaminti naudojant bandymus su gyvūnais. Ir jeigu juose yra medžiagų, kurios yra toksinės arba uh, kenkia reprodukciniai sveikatai. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie e, įgyvendinimą šių alternatyvių metodų. Visos 27 valstybės narės pateikė duomenis iš kosmetikos pramonės ir didžia, didžiausias skaičius bandymų su gyvūnais buvo atlikta Prancūzijoje ir Ispanijoje. 2008 metais, pavyzdžiui, bandymuose buvo naudojami 17 tūkstančių gyvūnų. Didžiausias skaičius e, bandymams naudotų gyvūnų buvo 2004 metais. Komisija valstybėms narėms išsiuntė atitinkamas gairias. E, komisija taip pat apklausė E, suinteresuotas šalis dėl tų e, priemonių, kurias bandoma taikyti ir taip pat apie to draudimo, kurį aš minėjau įsigaliojimą. Antroje e, ataskaitos dalyje kalbama apie alternatyvius metodus ir čia yra kalbama apie teisiškai pripažintus metodus bei ekvacentro patvirtintus metodus. kalbant apie draudimą įsigaliojusi 2009 metais, reikia atsižvelgti į tokias medžiagas, kurios dirgina odą ir gleivinę. Ir iki šiol nėra jokio metodo, kuris galėtų įvertinti tokių medžiagų kenksmingumą, nenaudojant bandymams gyvūnų. Ir at, Ir kol kas situacija yra kritinė, nes tarsi nėra alternatyvių metodų. Ir šioje ataskaitoje atsižvelgiama e, į tokias, tokius kritinius aspektus. Ataskaitoje galite rasti atitinkamų techninių e, detalių. Nors ir nėra alternatyvų, tačiau buvo pasiekta tam tikros pažangos, buvo gilinami moksliniai tyrimai, e, taip pat dėka vieno E, projekto, kurį inicijavo komisija. Jo kaina buvo 50 milijonų eurų. E, kitose sritise buvo atrasti alternatyvus metodai, kurie įrodo, kad galima pasiekti pažangos. 2007 metais buvo pasidari, pasirašyta susitarimas su JAV ir Kanada dėl ir Japonija. dėl alternatyvių metodų naudojimo. Taigi, čia trumpai jums pristačiau šios ataskaitos turinį. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes žadame nuveikti ateityje. Kitoje ataskaitoje mes didelį dėmesį kreipsime į tai, kaip įgyvendinima, įgyvendinimas draudimas naudoti gyvūnus bandymams ir taip pat gilinsimės į alternatyvius metodus, e, kalbėsime apie e, tuos bandymus, kuriuos bus privaloma atlikti, kai 2013 pilnai, pilnai įsigalios draudimas. Ypač apie bandymus su e, genetiškai kenksmingomis medžiagomis. Mes išsiuntėme raštą generaliniai direktoriai poniai Testori, nes norime, kad būtų geriau apibrėžto šitos savokos. 2003 metais komisija parengė atitinkamą tvarkaraštį kaip turėtų įsigalioti komercinalizavimo draudimas. Komisija įsteigė ad hoc darbo grupę, kurioje dirba pramonės, aukštųjų mokyklų, lobistų, e, gyvūnų apsaugos organizacijų atstovai. Ši grupė parengė ataskaitą, kurioje taip pat yra numatomas tvarkaraštis, kaip galima būtų atsisakyti bandymų su gyvūnais, nepažydžiant kosmetinių gaminių direktyvos. E, kosmetikos gaminių komitetas taip pat parengė savo nuomonę. Remdamasi šią, duo, šią nuomonę, komisija parengė darbo dokumentą, kuris vadinasi e, bandymų su gyvūnais atsisakymo tvarkaraštis ir jis yra susijęs su septintuoju kosmetikos gaminių direktyvos pakeitimu. Šiame dokumente yra kalbama apie E, esminius dalykus ir apie terminus, iki kada jie turė, turėtų būti įgyvendinami. Taip pat čia kalbama apie tai, kad dažnai galutinis taškas įgyvenimo turėtų būti taip pat susijęs su bandymais tų medžiagų, kurios yra kancerogeninės ir kurios e, kelia odos e, jautrumą. Pastaruoju metu ko, vartotojų apsaugos komitetas taip pat parengė atitinkamus dokumentus Pavyzdžiui, taip pat buvo remtas ir 2005-2007 metų ataskaitomis ir atitinkamais atsakymais į klausimus raštu. Pakartotinų dozių, dozių apibrieštis yra naudojama atitinkamuose teisės aktuose ir ši apibrieštis yra naudojama siekiant apibriežti atitinkamas toksinių medžiagų kategorijas. Pagal galiojančią direktyvą komisija 2011 metais turės informuoti tarybą ir e, parlamentą apie direktyvos e, įgyvendinimą ir apie alternatyvius metodus, ypač apie jų taikymą po 2013 metų. Kad galėtume pasirenkti e, tokiai ataskaitai, mes įsteigėme darbo grupę, kurioje dalyvauja įvairių sektorių atstovai ir čia nėra lobisto atstovų toje ekspertų darbo grupėje. Mokslinių tyrimų centro atstovai pirmininkauja šiai darbo grupiai ir ši darbo grupė taip pat parengė atitinkamą techninę ataskaitą. Šita techninė ataskaita turėtų pateikti tokį bendrą vaizdą visų e, mokslinių ataskaitų, nagrinėjančių alternatyvius metodus, kurie turės būti naudojami po 2013 metų. Šis projektas ir taip pat jo įvertinimas remiantis moksliniais duomenimis bus labai svarbus po to, kai įsigalios draudimas atlikti bandymus su gyvūnais. Konsultavimosi procedūra taip pat jau yra baigta. Dar bus parengta jos ataskaita. Remdamasi šią techninę ataskaitą, komisija rengs kitą ataskaitą parlamentui ir tarybai. Taip pat bus atliktas poveikio vertinimas, kad būtų galima e, pasirenkti laikotarpį po 2013 metų pagal kosmetikos direktyvą yra numatoma, kad e, komisija gali pas, parengti teisėkuros aktą tokiems atvejams, e, kai nėra alternatyvių metodų arba kai jų negalima taikyti po 2013 metų. Taigi e, reiks priimti sprendimą, ar komisija teiks tokį pasiūlymą, o jeigu taip, tai koks tai turėtų būti pasiūlymas. Taigi tas poveikio vertinimas padės mums priimti tokį sprendimą. Dėkoju. Dėkoju Jums už e, šį pristatymą. Pane Sulyje, dėkoju. Aš tiesiog norėčiau pakalbėti apie techninę ataskaitą ir paklausti, ar mūsų komitetui bus pateikta šį ataskaitą ir jei taip, tai kada. Dėkoju, Krisas Deivisas. Na, jūs mane nustebinote, pirmininkė, kad man sutikėt žodį uh, pirmiau nei poniai Dagberet. Na. Jie buvo pranešėjai, kai mes e, rengėme teisės aktus su šiuo, su šiuo klausimu. Na, pristatydamas e, pranešimą parengusią e, kolegę, aš norėčiau paklausti, kada jūsų manimo bus pa, parengtos alternatyvios medžiagos e, trijose pagrindinėse katego e, kategorijose. Ir dar vienas labai svarbus klausimas. Aš suprantu, kad e, jūs kada nors galite priminti man mano žodžius, bet, bet kartu prisimenu ir daugybę įvairių informacinių pranešimų apie tai, kad rengiant naujus produktus Niekas nenori pakengti gyvūnams, ypač tais atvejais, kai mes kalbame apie tos produktus, kurie yra skirti e, žmogaus tuštybei patenkinti. Aš kalbu ne vien apie kosmetiką, bet ir apie kitus pro produktus. Jų turime tūkstančių tūkstančius. Tai ir vairios dantų pastos, ir įvairios kosmetinikos preparatai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, Gal mes galėtume išgyventi dar kokį dešimtmetį be naujų produktų? Aš atsimenu dar tuos laikus, kai e, šis sektorius nulatos pateikdavo naujas prekes ir visa jo rinkodaros strategija buvo parengta mintimi, kad reikia žengti į priekį, reikia kurti naujus, naujus, geresnius produktus kad kiekvieną gimtadienį galėtumėt e, pasitepti naujų kremų. Ir aš norėčiau paklausti, ar komisija atliko kokį nors poveikio įvertinimą, kuris įvertintų, kaip e, e, taikomi jau galiojantis teisės aktai, ir ar tikrai galima bus numatytų laikų pradėti taikyti bandymų su gyvūnais draudimą. Dagmar Berant, ir aš atsiprašau, Ne, nereikia atsiprašinėti. Aš buvau pranešėjai dėl šeštojo pakeitimo, dešimto dešimtmečio pakeitėjo, dabar esu pranešėjęs antajam pakeitimui, kurį aptarnėjame. Tai mano kolegos per taikinimo procedūras kartu dirbo su mumis iki pusės keturių ryto kovant su taryba. Ir tie, kurie tai darė, žino, kad tie, tas teisės aktas yra tinkamas, svarbus ir sudėtingas. Noriu keletą nedidelių pastabų pasakyti poniai Savinlė Grandyje ir e, Sanko generaliam direktoratui. Pirmiausia, ką jūs parašytumėte savo ataskaitose, teisės aktas išlieka, o teisės aktas ketvirtame straipsnėje, ketvirtame iki aštunto straipsnių labai aiškiai sako, kad dėl e, pakartotinių dozių toksiškumo e, bandymai, kuriems nėra alternatyvų, apsiribos dešimčia metų Taigi dabar kalbame apie 2013 metus. Vienas dalykas turi būti aiškus. Kalbame apie tris bandymus ir mums nekalbame apie karcin, kar, karcinogeniškumą ir apie odos jautrumą. Aš dėl lasunę labai nepatenkinta dėl to, kad e, odos jautrumo Tai buvom visiškai tikri jau prieš 15 metų dėl odos e, dirginimo. Ir aiškiai galima pasakyti, jokie bandymai su gyvūnais nebuvo patvirtinti. Net nežinome, ar bandymai su gyvūnais ir gali būti palyginti su žmonėmis nepaisant to skaičiaus žiūrkių, kiškių ar pelių, yra, e, gali būti panaudoti, tačiau niekas neįrodė, kad tai tinkami testai. Taigi aš nesutiksiu su jomis dėl dviejų e, bandymų 2009 metų data nebūtų taikoma ir tai turėtų tęstis iki 13 metų. Aš šiek tiek susinervinau, na, nesusinervinau, o nustebau, kad jūs taip sąžiningai sakote, kad dabar galvojate apie tai, kas atsitiks, jeigu nebus alternatyvių bandymų, ypač toksiškumui kalbant apie reprodukcinį toksiškumą taip pat. Ankstesnėme teisės akte kolegos, kurie dalyvavo, žino, būtent ten pramonės atstovai sakė, kad negali pasiekti tokių rezultatų per 3-4 metus, tai tada mes nustatėme išlygą. Aš jų nekaltinu, aš pakankamai ilgai dirbau partnerystėje su komisija ir pramonę, ko turime aiškiai nepakankamą. Tačiau ne, manau, kad dabar reikėtų pakeisti galutinį terminą ir pradėsime, jeigu nuo 13 metų, kol jis pateks į Europos parlamentą pagal bendrą sprendimą, tai aš galiu pasakyti, kad tikrai nebūsiu pranešėję, tačiau 14 metais prieš pat rinkimus jūs pateiksite pasiūlymą dėl to, kas bręsta jau 20 metų. Tai, ką sakė Krisas, aš nekritikuoju, bet girdėjau jau prieš, prieš 18, 15, 12 metų buvo tas pats kalbama. Jis yra teisus. Šiame parlamente jūs sudraskys į gabalėlius prieš pat e, Europos rinkimus dėl e, gyvūnų gerovės. Tikrai į mažus gražučius gabalėlius. Taigi aš jūs įspėju. Aš visą laiką esu pragmatiškai nusiteikusi, atidžiai paskaičiau jūsų ataskaitą, atidžiai paskaičiau, ką parašėte apie valstybės narės. Aštuntame puslapyje ir visa kita. Tačiau turiu pasakyti aiškiai, kad dėl bandymų net negalvokite tęsti tuos bandymus. Jie turi būti panaikinti jau, turėjo būti panaikinti jau praėjusiais metais ir negalima teisės akto interpretuoti skirtingai. Ir nebandykite keisti septintojo pakeitimo dėl 13 metų galtinio termino nes paprasčiausiai atsitiks, atsitiks štai kas. Dėl kiekvieno naujo ingrediento netiek jų daug yra. E, pavyzdžiui, kokie nors balinčiai dantų pastai arba dezodorantui, kuris neleis mums prakaituoti ne 12 valandų, o savaitę. Dėl visų šitų dalykų negalima kurti naujo produkto arba daryti bandymus su gyvūnais kad gautum licenciją. Arba reikia rasti alternatyvą, arba nebus to, negalėsite teikti to produkto į rinką. Aš nemanau, kad tai turės didžiulį poveikį. Nes rinkoje viskas jau yra ištestuota praeitie. Noriu tik tai įspėti, kad neliestumėte to galutinio termino. Aš nemanau, kad kas kad nors bus Įdomu, ar tai kovas, ar gegužė, ar birželis. Tačiau tai bus 13 metai ir politinis poveikis bus didžiulis. Aš jau dabar gaunu laiškus apie tai. Galiu pasakyti tiems, kurie netaip seniai yra parlamente kaip aš. Pirmajame teisės aktu, akte buvo tik pradžia, antrasis buvo e, galbūt geriau Aš į savo pašto dėžutę gaudavau tūkstančius e, atvirukų. Mano paštininkas buvo labai nepatenkintas prieš pat Europos e, rinkimus. Geriau to jau nebedaryti. Teisės aktas yra, visi kovojo dėl jo, pramonės atstovai sako gerai, sutinkame su tuo galutiniu terminu, ačiū už tam tikrą pratesimą atskiriams atvejams ir viskas. Labai ačiū. Toliau Orestorosi. Dėkoju. Frakcijos vardu galiu pritarti tam, ką pasakė pranešėja. Galėčiau tik tai uh, paprašyti jūsų neatsisakyti šios užduoties, nes manau, kad mums tikrai pavyks gauti kvalifikuotą balsų daugumą, kuri padės užtikrinti, kad bus laikomasi numatytų terminų. Kitas dalykas yra e, moksliniai tyrimai tų medžiagų, kurios e, daro poveikį žmogaus sveikatai, tačiau yra tai kita tema. Kalbant apie kosmetinius gaminius, reikia atsisakyti bandymų su gyvūnais ir būtent tuo e, terminu, tuo metu, kai, kada jis ir yra numatytas. Manau, kad tikrai yra neleistina e, naudoti gyvūnus bandymams šioje srityje ir todėl e, galiu tik tai pritarti pranešėjai, kad čia tiesiog reikia pakeisti tam tikrus susitarimus ir kad mes e, galime iš tiesų susidurti su tokia situacija, kai būsime užversti kažkokiais protesto raštais. Ir tai jau nenauja situacija, manau, kad visi iš mūsų žinote, kad kai patvirtindavo parlamentas kažkokius e, teisės aktus e, aktualius visuomeniai, mes dažnai gaudavome tūkstančius įžeidžiančių laiškų, o čia mes kalbame apie kosmetinius gaminius, apie gaminius, kurie gali įtakoti žmogaus sveikatą, tačiau kita vertus jie, e, šitie bandymai jie nenu, ne, nereikalingi tam, kad būtų išvengta poveikio sveikatai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šioje diskusijoje nereikia pamiršti dviejų prioritetų. Visų pirma, tai yra vartotojų sauga ne, neturime leisti tokios situacijos, kad bus taikomas e, alternatyvus metodas, e, kuris nėra iki galo ištirtas ir į rinką pateks kosmetikos produktas, kuris e, bus pavojingas žmogaus sveikatai alternatyvus metodai yra dar kol kas e, kuriami, bandomi ir dabar aišku, kad kol kas mes jais negalime pasitikėti. E, kitas dalykas, mes turime laikytis tvarkaraštė numatytų terminų, tačiau kas tada, jeigu nebus praktikoje tų alternatyvių metodų, tai ką tuomet sakysime vartotojams yra metodas, kuris nėra toks geras, bet mes vis tiek e, jį naudosime dėl to, kad atėjo terminas jį naudoti. Tokiu būdu mes e, tarsi būsime pamiršę vartotojų interesus. Toliau kitas dalykas. Noriu pasakyti, kad bandymai su gyvūnais in vivo, in vitro e, nebūtinai atspindi tą situaciją, kas atsitinka su žmogumi. Yra juk rušių skirtumai ir aišku, kai kurie, e, kai kurie dalykai yra bendri. Eksperimentai daromi laboratorijose padeda mums priartėti prie žmogiškosios realybės. Kosmetikos pramonė e, daro bandymus su rekonstruota žmogaus oda atkurta žmogaus oda, tačiau kol kas šitas metodas dar e, nėra pakankamai valdytas. Jis taip pat yra tik tai bandymų e, fazėje. Todėl aš e, negaliu pritarti tam, kad mes griežtai sakytume, laikysimės šio termino ir viskas, nes tai susiję su žala vartotojų sveikatai. Toliau ir kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Kosmetikos pramonė yra klestinti E, pramonės šaka Europoje. Ir jie yra grindžiamas e, grindžiama ES gerovė. Ir jeigu mes čia įvesime e, tam tikrus ap, griežtus apribojimus, mes sukelsime grėsmę šitai pramonės šakai, o ne europinė kosmetikos pramonė nebus paliesta šitų e, griežtų taisyklių. Taigi, išleisdami tokius e, griežtus e, apribojimus, turime pagalvoti, kad iš jų nepasipelnytų trečiųjų šalių pramonė. E, taigi, prieš pradėdami griežtai reikalauti 2013-2013, mes turime nepamiršti tokių dalykų kaip kosmetikos pramonės, svarbios ES pramonės šakos apsauga ir vartotojų apsaugą, nes kitaip galime susidurti su didelėmis problemomis e, ir iš tų problemų pasipelnys tik trečiųjų šalių pramonė. Pone Rodberen, dėkoju, kad suteikėte man galimybę atsakyti keletas faktų e, pasa... kolegai. Visų pirma, mes kalbame apie terminą, kuris yra numatytas egzistuojančiose teisės aktuose. Taigi šis terminas yra privalomas, nes jis yra įstatymas, lygiai kaip ir pensijų reforma Prancūzijoje ar panašiai. Kas nori pakeisti šitą teisės aktą, gali tą bandyti, bet tada e, reikės absoliučios balsų daugumos Europos parlamente. E, aišku, teisėkuros procesas nebuvo paprastas, E, čia dalyvavo kosmetikos pramonės ir e, suinteresuotų šalių atstovai, netgi ir ko, prancūzijos kosmetikos pramonės atstovai. Aš iš tiesų labai daug e, susitikimų turėjau su L'Oreal atstovais. Ir L'Oreal su, su L'Oreal, kaip ir su kitomis kosmetikos pramonėmis firmomis, nebuvo lengva kalbėtis. Ir e, kosmetikos atstovai mums paminėjo tam tikras problemas, su kuriomis jie susidurs, jeigu negalės e, vykdyti bandymus su gyvūnais. Kitas klausimas, ar yra alternatyvų, ar yra kitų in vitro metodų, ar galima naudoti kitas medžiagas. Tai yra e, politinis klausimas, e, dėl kurio sprendimą mes turime priimti. Ir aš norėčiau jums patarti prancūzijos rinkėjams pasakyti tokius dalykus ir pažiūrėsite, ką jie pasakys. Aš galiu jau dabar nuspėti, ką jie pasakys. Dėl tokio blaivaus klausimo, kam pasitarnaus šis draudimas. Aišku, jis pasitarnaus vartotojams. Aš 21 metus jau dirbu Europos parlamente ir dirbu var, gindama vartotojų interesus. Vartotojai šiuo metu nėra labiau ar mažiau apsaugoti. Mes galime leisti vartotojams pasirinkti. E, pavyzdžiui, taip kaip yra su e, tabako gaminiais, pavyzdžiui, ant dantų pastos, dezodoranto galime užrašyti e, išbandytas naudojant bandymus su gyvūnais. Ir tiesiog e, pabandykime leisti pasirinkti vartotojams, ką jie, ką jie pirks. Aš galiu pasakyti, kad trijose ket, ket, ketvirtadaliuose valstybių narių e, vartotojai nepirks tokio produkto. Jeigu, pavyzdžiui, jūs lentynoje turite dešimtis e, pavyzdžiui, šimtą e, dantų pastų ir ant trijų bus parašyta, e, kad jos pagamintos naudojant bandymus su gyvūnais, jų vartotojai nepirks, pasirinks kitus, e, kitus gaminius. Dėl jūsų klausimo, dėl Europos kosmetikos pramonės ir ne Europos kosmetikos pramonės. Aš taip pat daug bendravau su CDA, tai yra JAV kosmetikos pramonės firmų atstovas. Ir tie teisės aktai, kuriuos mes čia priimsime, jie galios taip pat ir kitiems, e, kitų šalių kosmetikos e, pramonės gaminiams. Tai yra, tai jie galios ir Revlon, Estelauder ir kitų e, firmų gaminiams. Reikia pakal taip pat e, paminėti tai, kad jeigu kosmetikos produktas galioja ilgiau negu 18 mėnesių, tai tuomet turi būti apie jį e, teikiami tam, tikri, tam tikra informacija ir turi būti. Turi būti būtinai toje informacijoje nurodoma ir data, iki kada galioja. Amerikos kosmetikos pramonės atstovai tikriausiai metus ginčijosi su mumis, nes jie žino, kad šitie teisės aktai galios ir jiems. Taigi šitie teisės aktai nepakenks Europos kosmetikos pramoniai. Mes juk visuomet, kai priimame sprendimus ar aplinkosaugos politikoje, ar dėl maisto pramonės, mes visuomet galvojame, kaip apsaugoti tą Europos pramonę. Jeigu mes manome, kad teisės aktai yra neprivalomi, tai mums tada nereikia čia sėdėti kartu. Jūs galite dirbti Prancūzijoje, aš dirbsiu Berlyne, E, bet mes čia kalbame apie teisės aktus, kurie yra privalomi ir man jie privalomi ne tik dėl to, kad aš esu teisininkė, bet dėl to, kad aš esu parlamento narė. E, man yra privalomi visi įstatymai, kuriuos e, patvirtino šis parlamentas. Jeigu teisės aktas yra priimtas, jis yra įstatymas. Jeigu norime jį keisti, tai tuomet reikia keisti atitinkamu būdu pati, reikia pateikti naują pasiūlymą, tada bus e, du svarstymai ir tada linkiu jums sėkmės. Aš vieną kartą dalyvavau teisės akto keitime, kitą kartą aš nenoriu to daryti, ypač nepatariu jums to daryti artėjant e, rinkimams į Europos parlamentą. Ačiū. Pane Sulie ir po to pana Žuvan ir po to komisijai suteiksime žodį. Taip, Pane pirmininkė, ši diskusija labai aiškiai parodo, kad nuomonės išsiskyrė į dvi stovyklas. Vieniems rūpi vartotojų interesai, kitiems gyvūnų. Nepraraskime budrumo. Mes nenorime eksportuoti bandymų su gyvūnais į kitas šalis, ten, kur gyvūnų teisės ir gerovė žmonėms rūpi kur kas mažiau. Nepamirškime ir apie tai. Ir abi dvi stovyklos gal yra teisios. Šiek tiek. Ponas Žuva. Taip jums leidus, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė kolegė. Šis klausimas yra labai sudėtingas. Ir aš norėčiau, kad mes apie jį kalbėtume be jokios ideologijos. Jūs sakėt, kad esate teisininkė. Ir Europos parlamento narė, o aš esu medikas ir dirbu Europos parlamente. Ir todėl mano požiūris nėra toks, nėra įtakotas teisinių aspektų, kurie taip pat yra svarbus. Nenoriu to neikti. Aš manau, kad jei 2013 metais nebūsime dar pasirengę atsisakyti šių bandymų, tai ir nereikėtų to daryti. Nes, kaip ir paminėjo kita kolegė, e, mes tiesiog e, priversime kosmetikos bendrovės perkelti šios bandymus į kitas šalis. Aš norėčiau, kad šios, šių bandymų galima būtų atsisakyti, tačiau ar mes esame tam iš tikrųjų pasirengę? alla coerenza e anche la consapevolezza di quali possono essere le conseguenze ponas Bernato. Taip, aš norėčiau, kad kolegos e, nusekliai laikytųsi savo nuomonės ir suvoktų, kokios gali būti vienokios ar kitokios nuomonės ar sprendimo pasiekmės. Jau buvo pasakyta, kad e, jei draudimas įsigalios, taip kaip yra planuojama, tuomet bandymą tiesiog bus perkelti kitur, kitas šalis. Uh, Apie tai jau buvo kalbėta. Aš asmeniškai susitikinęs, kad mes pirmiausia turėtume rūpintis žmonių sveikatą. Tačiau kartu nepamirškime, kad gyvūnų gerovė mums rūpi vis daugiau ir daugiau. Taigi, jei norime nuosekliai laikytis savo pozicijos, tuomet turime reikalauti, kad būtų uždrausta atlikti kosmetikos gaminių ingredientų bandymus naudojant gyvūnus. Dėl to, kad ši, šių bandymų metu gyvūnams gali būti padaryta rimta karcerogeninių medžiagų, pavyzdžiui, žala. Mes negalime uždrausti atlikti tyrimus su gyvūnais. Turime kartu uždrausti ir tiekti rinkai bei prekiauti rinkoje tais produktais, kurių sudėtyje yra ingredientų e, ištirtų naudojant gyvūnus, net jeigu šie gaminiai, šie produktai yra pagaminti ne Europos Sąjungoje. Nes mes negalime taikyti draudimo Europoje, Europoje gamintiems gaminiams ir kartu prekiauti Europoje e, produktais, kurie pagaminti tose šalise, kur mūsų draudimas negalioja. Tai yra vienas dalykas. Mūsų bendrovės yra priverstos konkuruoti su kitų šalių e, įmonėmis globalioje rinkoje. Ir žinome, kad mūsų ve, e, mūsų verslininkai dažnai yra priversti konkuruoti su tomis e, bendrovėmis, kurios veikia šalise, kur galioja netokie griežti reikalavimai kaip pas mus. Taigi mes negalime leisti, kad kitur e, gaminant produktus būtų naudojami gyvūnai bandymams ir kad šiais produktais būtų leista prekiauti Europoje. Mes turime ne tik uždrausti eksperimentus su gyvūnais, turime žengti toliau ir reikia uždrausti prekiauti mūsų rinkoje tais produktais, kuriuos gaminant buvo naudojami bandymai su gyvūnais. manęs visiškai e, nenustebins, jei mes gausime daugybę laiškų ir, ir man tai visai nerūpi. Aš suprantu, kad mes norime apsaugoti gyvūnus, kai vykdomi yra moksliniai tyrimai. Ir kartais išgirstame absurdiškų kaltinimų. Pavyzdžiui, Ir kai kas gali grasinti ir mums, ir mūsų šeimos nariams, o tai visiškai nepriimtina. Ir užuot, užuot raginę mūsų žimti objektyvę, objektyviais faktais pagrįstą poziciją, šie teisų gynėjai nori, kad mes reaguotume aistringai, pasiremdami emocijomis. Taigi, manau, kad turime rūpintis ir žmonių sveikata, ir kartu atsižvelgti vis didesnį e, susirūpinimą dėl gyvūnų gerovės. Krisas Deivisas. Man atrodo, kad ne visi klausėsi komisijos atstovės. Ji pasakė, kad rinkoje jau uždrausta prekiauti gaminiais, kurių gaminant buvo naudojami e, tyrimai su gyvūnais. Jau šie bandymai yra uždrausti. Aš atsimenu, kad 97-98 metais, kai Junktinė karalystė pradėjo darbą naujai išrinkta leiboristų vyriausybė. Ir vienas iš pirmųjų jų žingsnių buvo uždrausti prekiauti uh, kosmetikos gaminiais, uh, kurios naudojant buvo nau, uh, naudojami bandymai su gyvūnais. Ir tuomet visi tie gaminiai buvo, buvo pradėti gaminti Prancūzijoje. Jei mes norime šią problemą spręsti veiksmingai, turime tai daryti visų Europo, visos ES lygmenių. Jau buvo pasakyta, kad įsigaliojo visiškas draudimas prekiauti kosmetikos gaminiais, gaminant kuriuos buvo naudojami bandymai su gyvūnais. Gal jūs ir neprisimenat, bet e, visai neseniai buvo nemažai kosmetikos gamintojų, kurie visiškai įžuliai ignoravo visų, visuomenės nuomonę šiuo klausimu. Tačiau per pastarį dešimtmetį da, daug kas pasikeitė. Gali būt, kad e, tiesiog e, į pensiją pasitraukė seni darbuotojai. Ir dabar situacija kosmetikos bendrovėse tikrai pasikeitė. Ir nemažai kas iš mūsų prisidėjo prie šių pokyčių. Ir būtent dėl to dabar yra sparčiai žengiama į priekį ieškant alternatyvių bandymo metodų, atsisakant tyrimų su gyvūnais. Tačiau mes visuomet žinojame, kad kai kurių bandymų negalėsime uždrausti vien dėl to, kad neturime alternatyvių e, tyrimo metodų. Ir komisija apie tai kalbėjo ir aš ko gero dabar kalbėsiu kaip Dagmar Rogberant. Mes žinojame, kad taip bus. Tačiau mes vis tiek laikomės savo nuomonės, kad po 2013 metų mes turime uždrausti gaminti produktus, kurių ingredientai yra e, tyriami su gyvūnais. Gali būti, kad mes dar leisime prekiauti šiokiais, tokiais produktais, bet reikalausime, kad gamintojai tuomet aiškiai didelėmis e, raidėmis parašytų e, pagamintant, naudojant bandymus su gyvūnais, išbandyta ant gyvūnų. Ir pažiūrėkime, kas įvyks. Situacija pasikeitė iš tikrųjų. Šiuo metu turime gerus teisės aktus, Ir mes vis dar stengiamės, kuo skubiau, surasti alternatyvių tyrimo metodų. Bet kaip ir sakė komisijos atstovė, ar galima tikėtis, kad artimiausioje ateityje mokslininkai iš tikrųjų suras tokius e, bandymo metodus, kurie atitiktų pačius pagrindinius e, saugos reikalavimus. Le point précédent de l'ordre du jour. Madame Le Crenier, si vous voulez bien. Euh. Prie mūsų prisijungia pana Haug. Todėl dabar galėtume baigti diskusiją ir paprašysiu komisiją užbaigti šią diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau priminti apie techninę ataskaitą, apie kurią kalbėjome. Jos idėja yra įvertinti situaciją dėl alternatyvių metodų, kurie pakeičia metodus naudotus uždraudus bandymus su gyvūnais. Ši ataskaita turėtų išdėstyti nepriklausomą vaizdą apie situaciją, todėl mes pakvietėme valstybių, vyriausybių, sektoriaus atstovų, ekspertus, taip pat gyvūnų gerovės organizacijų ekspertus. Mes paprašėme paruošti šį šią ataskaitą, dėl jos dar konsultuojamas viešai ir ji turėtų būti baigta iki metų pabaigos. Galbūt galėčiau pakomentuoti negalutinius ataskaitos rezultatus. Jeigu kalbėtume apie grafiką alternatyvių metodų kūrimai, tai audros jautrinimas iki 13 metų bandymai turi būti pakeisti. Toksikokinetiniai bandymai pagal ekspertus turėtų užtrukti 5-7 metus. Reprodukcinis toksiškumas pareikalaus daugiau negu 10 metų. Ir pagaliau pakartotinių dozių toksiškumas Čia mūsų ekspertai negalėjo pasakyti, kiek laiko prireiks. Tiek galiu pasakyti apie mokslinius techninius rezultatus, kuriuos gavome iš ekspertų. Šis, šiai ataskaitai reikia dar skirti daugiau darbo ir atkreipti dėmesio į viešų konsultacijų rezultatus. Mes melai pateiksime ataskaitą, kai bus baigta. Toliau dėl teisinės situacijos kaip čia jau buvo sakyta. Kol kas nekalba apie galimybę leisti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje. Tie užbaigti nuo 4 metų, 9 metais, taigi bandymai su gyvūnais negali būti naudojami. Klausimas yra, ar produktai, su kuriais bandymai buvo daryti bandymai už ES ribų, turi būti jiems, jos leista pardavinėti ES. Daugumai bandymų draudimas jau egzistuoja. Tačiau trys bandymai, kurie minimi direktyvoje, gali būti vykdomi iki 13 metų. Tačiau direktyva palieka praviras duris šiuo atveju. Sakome, jeigu 11 metais alternatyvių metodų dar nebus, komisija gali pateikti pasiūlymą. Jeigu mes pateiksime tokį pasiūlymą, tai jis bus tvirtinamas pagal bendro sprendimo procedūrą. Taigi, jis turėtų būti pateiktas 11 metais, kad iki 13 metų bendro sprendimo procedūros būdu jis būtų patvirtintas. Šiuo metu dar mes nepriemėme sprendimo šiuo klausimu. Mes šiuo metu rengiame poveikio vertinimą, kuris išanalizuos potencialų poveikį. Taip pat ir gyvūnų gerovės prasme, ne tik kokiam gyvūnų skaičiui daromas poveikis, bet taip pat ir dėl poreikio skatinti naujus tyrimo būdus taip pat e, kaip teikti vartotojams informaciją. Daug kalbama apie naujų produktų kūrimą, tačiau kalbame taip pat ir apie esamus produktus. Žinau, kad yra abejonių dėl daugelio ingredientų, kurie naudojami kosmetikos rytyje, nes mokslas eina pirmin. Taigi daugelį jų reikia e, išbandyti iš naujo. Pavyzdžiui, kai kurie kapiliariniai produktai turi būti išbandyti iš naujo dėl abejonių susijusių su jų prigimtimi. Kitas svarbus faktas yra techninės naujovės kosmetikos pramonėje. Darbo perspektyvos toje pramonėje ir ekonominis poveikis. Tai turi įtakos ir ES vaidmenį pasaulinėje prekyboje. Taigi, atsižvelgiant į vairų potencialų poveikį, turime geriau išmatuoti mūsų sprendimų galimas poveikis. Koks sprendimas bebūtų, mes žinome, kokios yra pasakmės ir tikimės e, galėsiantis juos paaiškinti ir prisimti atsakomybę. Pirmininkė, ačiū. Mes dar ko gero ir ateityje nekartą kalbėsime šią temą. Or... Toliau aš norėčiau sugrįžti prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, tai yra prie pasiūlymo dėl teisės akto, kuriuo Europos maisto saugos tarnybai būtų suteikta teisė rinkti mokesčius tikslingumo ir gyvenimo ataskaitos. Ir dabar suteikiu žodį Sanko generalinio direktorato vadovui. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu, labai trumpai Jums pristatyti uh, ataskaitą, kurią praeitą mėnesį patvirtino komisija ir kurie yra susijusi su EFSOS darbu. Manau, kad labai svarbu yra sužinoti, ką apie EFSA mano Europos parlamentas. Europos parlament, e, parlamentas yra svarbi institucija ir, svarbi, ir EFSA taip pat yra svarbi. Tai jūsų nuomonė labai mums rūpi. Aš jau pristačiau, norėjau pristatyti panašią ataskaitą prieš penkerius metus, tačiau tuomet mes dar to negalėjome padaryti ir, ir mums prireikė nemažai laiko tam, kad mes suprastume, kaip turėtų veikti šį agentūrą. Ir šiai agentūrai suteikta, šiai tarnybai suteikta nemažai įgaliojimų, nemažai išteklių ir mums prireikė nemažai laiko tam, kad išsiaiškintume, kaip veikia šį tarnybą. Dėl naujų teisės aktų susijusių su tarnybos darbu atsirado kai kurių naujų aspektų ir patirtis mums dažnai parodo, kad e, prašytojo paraiškos kartais būt, paraiškos patikėjo paraiškos ne visuomet būna gerai suformuluotos. EFSA paraiškų nagrinėjimų skiria 31 procentą visų savo biudžeto, o prieš penkerius metus šis skaičius buvo dar didesnis - 50 procentų. Ar e, būtų protinga suteikti EFSA į teisę rinkti mokesčius? Mes e, aptarėme šį klausimą su valstybėmis narimis, su EFSA bei su uh, suinteresuotomis šalimis. Ir pagrindinė mūsų ataskaitos išvada, aš ją trumpai apibūdinsiu, kadangi mes turėsime nemažai laiko, kad galėtume ataskaitą išsamei aptarti, buvo tokia. Labai būtų sunku sukurti e, mokesčių rinkimo sistemą maisto saugos srityje. Ir būtent todėl mes nusprendėme atvykti, atlikti poveikio tyrimą. Savo ataskaitoje mes išskyrėme keturias galimybės. Pirmoji. Tai yra ta vieno dydžio mokestis visom, visiems leidimams. Antras yra uh, mokestis, kuris būtų taikomas visiems leidimams. Trečia, trečia galimybė yra mokesčio dydžio skaičiavimas priklausomai nuo paraiškos, nuo paraiškos teikėjo. Bet žinome, kad bet kuriuo atveju būtų viena institucija, kuri galėtų suteikti galutinį e, sprendimą. Ir ketvirtoji galimybė yra iš vis netaikyti jokio mokesčio. E, šias galimybės e, suformulavome atsižvelgdami mūsų diskusiją su suinteresuotais subjektais, bet be abejo tai nėra e, baigtinis sąrašas, mes dar galime jį pildyti ir tikiuosi, kad gavus poveikio vertinimo rezultatus galėsime gal surasti ir kitų galimybių. Laipsniškas e, e, mokesčio įvedimas yra viena iš galimybių, kuri, kurią vertėtų toliau svarstyti. Bet Jums tikriausiai yra žinoma, kad maisto saugos rytis yra labai sudėtinga. Ir vis, visos paraiškos yra skirtingos. Pavyzdžiui, jums yra žinoma tikriausiai apie genetiškai modifikuotus organizmus ir problemas susijusios su jais, bet yra ir daug paraiškų susijusių su uh, įvairiais uh, uh maistiniais priedais ir kitomis medžiagomis, kurios patenka į maistą. Maisto saugos rytis yra iš esmės kitokia nei e, farmacijos, pavyzdžiui, pramonė. Ir e, Europos vaistų agentūra teikia leidimus vaistams pagal labai aiškę tvarką. Mūsų situacija yra kitokia. Dar vienas svarbus dalykas yra biudžetas. EFSOS biudžetas dabar yra stabilus. Bet kokios dabartinės tvarkos e, pakeitimas gali sugriauti šį stabilumą. Ir tai būtina atsižvelgti, kai mes svarstysime, nagrinėsime visas pateiktas mano galimybės. Poveikio vertimo metu buvo išaiškinta, kad egzistuoja skirtingos nuomonės, įvairios galimybės ir labai sunku yra labai aiškiai įvertinti kiekvieną paraišką ir nustatyti, koks turėtų būti mokesčio dydis. Bet be abejo, mes norime išgirsti jūsų nuomonę Mes norime išgirsti, ką mano pramonės atstovai. Ir, kaip minėjau, atliekamas yra išsamus poveikio vertinimas ir dar turime sulaukti jo rezultatų. Dėkoju. Dėkoju. Aš norėčiau pradėti diskusiją, tačiau aš noriu Jums priminti, kolegos, kad mes dar turime nemažai uh, klausimų mūsų darbo tvarkiai, taigi kiekvienam klausimui galime skirti maždaug po 20 minučių. Taigi prašyčiau kalbėti ne ilgiau nei 2-3 minutės. Gut, ich Dėkoju, manau, kad šis pranešimas yra geras. Aš visuomet labai skeptiškai vertinau EFSA e, mokesčių rinkimo galimybę, dėl to aš labai kruopšiai perskaičiau tai, kas parašyta e, ataskaitoje dėl EFSOS nepriklausomumo ir mokesčių, taigi galiu pasakyti, kad pritariu komisijai ir tam, ką jinai parašė šioje ataskaitoje. EFSA iš tiesų turėtų eisti, eiti tokiu keliu, kad ji ir toliau būtų nepriklausoma, sprendžiant visus klausimus. Ir ponia Lepa šypsosi, nes jis žino, nes iš praėjusio valdytojų tarybos posėdžio mes e, žinome, kad EFSA bando išlikti nepriklausoma. man susirūpinimą kelia EFSOS bloga reputacija ar, ir jos kritikavimas spaudoje. Ir būtent dėl to aš buvau e, prieš mokesčius, nes galvau, kad e, mokesčių sistema e, padarys EFSA priklausomą, bet dabar matau, kad e, ta, tas mokesčių sistemos įvedimas yra įmanomas. E, pritariu tam, ką siūlo komisija. E, Taip pat manau, kad yra labai svarbu tai, kas yra 13 ataskaitos pusė, puslapyje. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie tą sąrašą, kam būtų galima taikyti mokesčius. Ir aš manau, kad jeigu mes e, bandome e, E, įvesti mokesčių sistemą, tai manau, kad trečioji opcija, trečiasis variantas būtų pats geriausias, taigi čia vėlgi pritariu komisijai ir laukiu poveikio vertinimo rezultatų. Dėkoju. Prašau, jums suteikiamas žodis. Dėkoju, sako pane Hauk, dėkoju, kad laukėte, kol aš ateisiu ir nenagrinėjote šio darbo atvarkės punkto bet aš nesėdėjau kur nors patogiai ant sofos ir nevalgiau saldainių, mes tiesiog diskutavome dėl biudžeto. Tos diskusijos dėl biudžeto vyksta nuo ryto iki dabar, jos ir dabar dar nesibaigė, todėl norėčiau pasakyti, kad visi mokesčiai, kuriuos mes e, bandome įvesti bet kokiai agentūrai, e, ta mokesčių sistema paskatins tos agentūros biudžeto stabilumą. Jeigu mes pažiūrėsime, kaip dabar taryba elgesi su agentūromis, tai tuomet aš nesu tikra, ar parlamentas galės kiekvieną, kiekvienu atveju išlaikyti savo poziciją ir užtikrinti agentūrom jų biudžeto stabilumą. Todėl Aš manau, kad būtų tikrai geriau, jeigu mums pavyktų įgyvendinti tą sistemą, kuri galioja dabar jau tokiose agentūrose kaip EMEA, EHA e, e, ir tokiu būdu būt, galėtume užtikrinti, kad agentūrai būtų mokami mokesčiai ir užtikrintume jos biudžeto stabilumą. E, man taip pat patinka šis, ši komisijos ataskaita, aš galiu jai pritarti. Ir manau, kad tai, kad komisija daro visuomet e, e, pabrėžia, kas yra viešasis interesas ir kas yra mūsų atsakomybė, tai yra labai svarbu ir tai reiškia, kad e, Europos mokesčių mokėtojai ir e, Europos biudžetas taip pat e, turėtų e, pasitarnauti tokiems viešojo intereso tikslams, tačiau visiems kitiems tikslams E, manau, kad čia galėtų pareiškėjai mokėti mokesčius ir ta mokesčių sistema e, būtų tinkamas dalykas. Tačiau norėčiau e, tikėtis, kad komisijai neprireiks penkerių metų, kad būtų atliktas poveikio vertinimas. Nes mes e, neturime to rezervo laukti e, poveikio vertinimo. Manau, kad komisija išklausė mūsų nuomonių ir po to, kai išeis iš šio šiandienos posėdžio, iš karto duos užduotį atlikti poveikio vertinimą kuo skubiau. Dėkoju. Pone Hauk, ar dar kas nors nori pasisakyti? Gerai. Tai tuomet e, dar kartą suteikiu žodį komisijos atstovui. And, uh, e, que euh, on cherche à stabiliser le budget d'une agence, euh, c'est. Aš norėčiau pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo ponia Dag, euh, Dagmar. Mes norime stabilizuoti biudžetą, norime išlaikyti jį euh, stabilų. Situacija dabar yra sudėtinga, daug kas kvestionuoja, ar EFSA gali efektyviai veikti, ir ar galima reikalauti mokestį už EFSOS paslaugas. Tai yra dalykas, kuris paskatins visai nereikalingas diskusijas, todėl turime būti labai labai budrus. Tai štai, ką norėjau pasakyti, jūs, ponė, be abejo, sureaguosite į kolegų klausimus. Yes, I mean, in, in relation... Ačiū. Dėl poveikio vertinimo reikia pasakyti, kad procesas yra ilgas, jis užtruks bent jau metus per visas suinteresuotas e, pusės, kad praeitų ir taip toliau. Baigiant svarstyti šį klausimą, dar noriu pabrėžti, kaip būtų sunku nustatyti mokestį įvairiems produktams, kuriuos EFSA turi vertinti. nuo GMO iki priedų ir kalbant apie normalias medžiagas, kurios dedamos maisto medžiagas ar pašarus. Ir <clears throat> įsivaizduojant visą darbą, kurį EFSA atlieka, taigi matome, kokia, kokia yra jos darbo įvairovė. Žinoma, būtų labai sunku uh, mums, atsižvelgiant į vairus skirtingus produktus, nustatyti vienodą mokestį ar skirtingus mokesčius visiems. Tačiau mes pasitengsime pateikti savo išvadas detaliau kitais metais kartu su poveikio vertinimu. Ačiū. Labai ačiū komisijos atstovui už papildomas pastabas. Periname prie dešimtojo klausimo oficiali maisto saugos gyvūnų sveikatos ir gerovės ir augalų sveikatos kontrolė valstybės narėse. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Padliui, kuris yra komisijos atstovas direktoratą atsakingą už šį klausimą. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti šią, šį pranešimą. Šis pristatymas bus labai koklus, tai yra pirmą kartą mes teikime tokią ataskaitą pagal, pagal reglamentą 1824. Tai yra mūsų pirmas pirmoji ataskaita, ji bus tikrai nedidelė. Kaip matote, ataskaita turi tris dalis. Pradžioje rezumuojamas, rezumuojama esama kontrolės sistema, laboratorijų patikrinimai valstybės narėse. Antroje dalyje kalbama apie patikrinimus kuriuos atlieka savo generalinis direktoratas, veterinarijos biurai, valstybės narės ir trečiosios šalise ir pagaliau pateikiama kitų šaltinių informacija. Pavyzdžiui, ataskaitos apie žemės ūkio ir maisto sektorius, įvairių nuolatinių komitetų informacija, ir greito reagavimo sistemos informaciją. Priedė šis pranešimas kalba apie 12 teminių pranešimų, kuriuos teikia komisija kasmet. Tai yra labai detalūs pranešimai apie gyvulių, gyvūnų lygas, pesticidų likutinės vertės ir taip toliau. Ši ataskaita skirta tam, kad būtų galima rezumuoti valstybių narių atliekamus patikrinimus. Tai darydami mes norime pateikti gana išsame valstybių narių atliekamus patikrinimus maisto grandinėje rezultatus, pradedant nuo pašarų, gyvūnų gerovės, taip pat maisto, iki maisto saugumo dalykų. Deja, valstybių narių teikiama informacija metinėse ataskaitose, kurias jos teikia komisijai, yra labai sunkiai apibendrinama. Kartu Eurostatu, tai yra komisijos statistikos institucija, ir su valstybėmis narėmis kartu mes bandome sukurti elektroninę atskaitomybės sistemą, kuri palengvintų agregavimą tų visų duomenų, kad galėtume lengviau palyginti įvairių valstybių narių rezultatus. Aišku, pagal vietinę sistemą tai kaip ir visiškai skirtingų daiktų lyginimas. Na ir todėl Šioje ataskaitoje savo keliame kol kas gana kuklius tikslus, tačiau mes tikimės pasiekti pokyčių, nes tikimės, kad šios ataskaitos yra aukso gysla, įgalinant partnerius, pavyzdžiui, Europos parlamentą, maisto pramonę ir vartotojus gauti informaciją. Turime aiškiai pasakyti pasauliui, kiek griežtai mes kontroliuojame maisto grandinę Europoje. Pavyzdžiui, labai nedaug kas žino, kad valstybės narės atlieka maždaug 8 milijonus testų karvių pasitlygės e, nustatymui. Arba kiek yra testų daroma siekiant išsiaiškinti, kiek lieka pesticidų. Beveik 6 tūkstančiai bandymų atliekama siekiant nustatyti bakterijų kiekį maiste. Ir mes norime apibendrinti šią informaciją. Šis procesas sistemos kūrimo bus gana ilgas, nes tam reikia visų valstybių narių pritarimo ir sutikimo. Reikia valstybės narės sukurtų duomenų bazės po to atlikti naujus testus, o rezultatai būtų surenkami metinėse ataskaitose. Tai reiškia, kad negalime tikėtis, kad e, kokybiški pranešimai bus parengti artimiausių metų. Žinome, kad e, tam prireiks daug laiko. Taip pat žinome, kad dabartinės ataskaitos turi daug trūkumų, jas galima kritikuoti, jas galima pagerinti ir mes stengiamės tai padaryti. Ne, ne, man nedaug laiko davėte, pirmininkė, aš bandžiau tiek ir kalbėti. Pirmininkė, jeigu reikia jums daugiau laiko, tai galime jums duoti to laiko. Jūs e, teikiate mums pranešimą apie ataskaitą, visai suprantama, kad jums reikia daugiau laiko. Taigi, kaip sakiau, valstybių narių ataskaitos yra aukso gysla. Suderinus juos su veterinarinių inspekcijų rezultatais. Mūsų misijų į valstybės narės ar trečiasis šalis rezultatai yra skelbiami general, Sanko generalinio direktorato svetainėje. Tie rezultatai yra atviri ir galima pasiaiškinti, kokia yra situacija atskirose šalise. Aišku, aš šiandien nenoriu gėdinti kokiu nors valstybių narių ir kalbėti apie tai, kas geriausiai dirba, kas blogiausiai. Ne. Tie klausimai yra keliami atskirose valstybių narių ataskaitose ta informacija yra viešai prieinama. Tačiau mūsų ataskaitoje mes norime išdėstyti, kad kai kurios valstybės narės turi sustiprinti savo pastangas, kai kuriuose jų yra problemų, dirbant su visa maisto grandinė. Na, mes galime daryti tam tikrą spaudimą, galime uh, rašyti laiškus valstybės narėms, reikalauti jas dirbti daugiau. Antropas spaudimas tai yra pagal saugiklių procedūras mes galime nustatyti specifinės sąlygas valstybėms narėms, kad jos atliktų testavimą tam tikromis sąlygomis. Na ir galiausiai sunkioji artilerija, tarptų priemonių, kurios mes turime, tai yra teisinės priemonės, tai yra pažeidimų procedūra. ir mes visiškai nebijome pradėti tas pažydimo procedūras. Šiuo metu apie 90 tokių procedūrų vyksta. 65 jų skirtos dėl to, kad ES teisė neįgyvendinami valstybės narėse ir dalis jų yra dėl dėl gyvūnų ir augalų paslaugos. E, Na, didžiausia dalis, kaip sakiau, yra susijusi su ES teisės aktų neįgyvendinimu. Visą darbo rezultatus naudojame mūsų tikslui, mes esame labai ryštingai nusiteikę. Kaip žinote, kai kurios valstybės narės visada vilka kojas, tačiau mes nenorime čia jų viešai gėdinti. Tačiau mes norime užtikrinti, kad tie, kurie atsilieka, pasitemptų tam, kad galėtume užtikrinti didelį maisto grandinės saugumo laipsnį. Taip pat noriu pabrėžti, kad maisto ir veterinarijos biuras atlieka apie 250 patikrinimų valstybės narėse ir trečiosiuose šalise. Kaip jūs tikriausiai žinote, Maždaug pusė tų inspekcijų yra skirta importo prekiams iš trečiųjų šalių. Daugelis vizitų vyksta pačiose trečiosiose šalise, tačiau taip pat vykdome patikrinimus ir pasienio punktuose. Tai yra iš esmės auditai skirti augalinių ar gyvulinių produktų importui. Maždaug 50 procentų visų inspektavimu vyksta į valstybės narės, o likusiai dalis į trečias šalis. O kai dėl trečių šalių, tai tie rezultatai taip pat yra viešai pateikiami. Tai tiek, ponė pirmininkė, turėjau Jums pasakyti. Ačiū, tu ponė Rodberint. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai vakar vykau į Briuselį, nesitikėjau, kad šiandieninė popietė bus Dagmar Odbern popietė. Iš tiesų, kai pamačiau e, šios dienos darbo tvarkę, pagalvojau, kad elgsiuos kukliau, bet iš tiesų visi šitie pranešimai susiję su mano ankstesnė veikla ir šis pranešimas taip pat, taigi norėčiau pakomentuoti. E, komisijos atstovas buvo labai diplomatiškas, jeigu galima taip išsireikšti. Ir, o aš nebūsiu tokia diplomatiška, tačiau turiu pripažinti, kad nepasigilinau į e, Airijos veterinarijos tarnybos ataskaitą, tačiau tikiuosi, kad skaičiai yra čia teisingi. Ir aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kaip elgesi valstybės narės, kiek buvo atlikta patikrinimų jose ir norėčiau paklausti jūsų, kokią konkrečiai informaciją gavote iš valstybių narių. E, aš suprantu, kad jūs sakėte, nenorite čia dabar gėdinti valstybių narių, bet aš norėčiau, kad jūs tą darytumėte, nes nuolat e, tos veterinarinės ir maisto kontrolės kelia e, nuolatinį pasipiktinimą. E, nuolat reikia primesti valstybėms narėms, e, ką jos turi daryti, tačiau nepaisant to, nepaisant griežtų taisyklių, valstybės narės e, mielai praleidžia šį klausimą. Tai aš norėčiau žinoti, kur yra trūkumų, kokiose sritise yra trūkumų, kokios informacijos negavote. Aš netgi galėčiau įsivaizduoti, kokiose ES regionuose yra problemų. Netgi įsivaizduočiau, dėl kokių temų nėra informacijos, tačiau aš norėčiau tą pamatyti parašytą raštu. Tačiau todėl šis, dokument, šis pranešimas nors yra ir įdomus dokumentas, bet jis lieka, palieka daug neatsakytų klausimų ir aš norėčiau, kad jūs e, šiek tiek pagilintumėte tą pranešimą. E, aišku, tiems kolegoms, kurie nenori gilintis į šį klausimą, šis dokumentas yra pakankamai įdomus, tačiau man reikia detalių. Nežinau, ar jūs dabar galėsite jas pateikti, galbūt uh, e, vėliau galėsite pasakyti, aš norėčiau konkrečių skaičių, kokia buvo situacija, kiek kontrolių buvo atlikta, kiek valstybių narių nepateikė ataskaitų, kurių valstybių narių ataskaitos buvo prastos ir panašiai. Kur valstybės narės ne, nevykdė savo įsipareigojimų ir galiausiai koks yra galutinis rezultatas. Jeigu leisite, ponė pirmininkė, aš netgi dvi šalių pagrindų galiu su komisijos atstovu išsiaiškinti šitus klausimus.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 pranešėja, todėl taip pat esu gerai susipažinusi su šia tema. Ir taip pat esu nusivylusi, kad šis pranešimas yra toksai neišsamus. Tačiau kita vertus suprantu, kad komisija sako, kad nėra dar e, kaip palyginti valstybių narių rezultatus, tačiau kalbant apie maisto saugą, reikia užtikrinti, kad būtų atliekami patikrinimai ir kad jie būtų atliekami visose valstybėse narėse visais ligmenimis. Aš pati dirbu Žemės ūkio komitete ir mes nuolat sus, susidurėme su trečių šalių konkurencija. E, su ta konkurencija susiduria, susiduria ūkininkai, maisto pramonė, todėl yra labai svarbu, kad būtų užtikrintas tam tikras saugumo ligmuo ir kad mes iš tiesų turėtume saugumo reikalavimus, kad būtų tas saugumas. Nežinau, ar čia reiks supaprastinti sistemą, ar, ar ieškoti atsakymų į, į tam tikrus klausimus. Tai yra labai svarbu. Toliau kitas klausimas, kurį aš jau liesdavau dažnai ir prieš šešerius metus, tai yra rizikos įvertinimas. Matome, kad realiame pasaulyje tas rizikos įvertinimas yra toks gana subjektivus dalykas. Pavyzdžiui, iš savo šalies patirties galiu pasakyti, kad pastaruoju metu nebe moteris nebegali kepti piragų namuose ir neštis. Ir neštis. Ir neštis jų į bažnyčią. Kai 2004 metais buvo priimti teisės aktai dėl maisto saugos, kai jie buvo nagrinėjami, tuomet Europoje kilo tam tikra panika. Galbūt mes tuomet peržengėme tam tikras ribas bet matome, kad iki šiol yra tam tikrų tam tikrų deficitų dar. Mes negalime žmonėms siūlyti, mes negalime gyvūnų e, šerti pašarais, kuriuose yra gyvulinės kilmės produktų, mes negalime grįžti prie kanibalizmo laikų. Taigi esminis klausimas, kaip mes elgsime su tokiais pašarais. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju kolegoms. Aš e, pritariu tam, ką pasakė komisija. Jeigu mes nenorime kalbėti apie valstybės narės, tuomet gal reikėtų paminėti maisto produktus, kad būtų aiškiau, apie ką kalbame. Man rūpi, pažiūrėjau, tai, kad e, Airijoje e, dioksinų buvo apnuodytas maistas. Ir jei būtume turėję tikras veikiančias procedūras, tuomet e, tai nebūtų, tai nebūtų įvykę. Ir mes turėjome tuomet greitai apsispręsti, ką mums daryti. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar mūsų kontrolės sistema iš tikrųjų padeda mums aptikti hygienos saugos problemas visus tuos mus neraminančius dalykus ir užkirsti jam, jiems kelią. Buvo kalbėta ir apie e, trečiųjų šalių produktų patikrinimą. Ar šie produktai yra tikrinami taip pat, kaip ir ES gaminami produktai? Būtų labai įdomu apie tai sužinoti. Ir konkrečiai, kaip minėjau, man būtų labai įdomu sužinoti, kokios rytis, kokios e, produktų kategorijos yra problemiškos. Pone Klas, dėkoju. Maisto sauga yra labai jautri tema. Ir mes negalime šios temos nagrinėti pasiremdami tik tai tokiais plikais, nekomentuotais skaičiais. Todėl man atrodo, kad ne, mūsų veikla neturėtų apsiriboti tik duomenų rinkimų. Mes turime įvertinti, atlikti tam tikrus turinio įvertinimus. Ir todėl norėčiau paklausti komisijos atstovo, kaip komisija užtikrina, kad, e, kad hygienos pakete numatyto lankstumo, lankstumo atveju būtų užtikrinamas ir teisinis saugumas. Iš vienos pusės yra tam tikras lankstumas, tačiau e, juk įstaigoms, atitinkamoms žinyboms, valstybėms narėms reikia ir teisinio saugumo. Taigi yra labai svarbu, kad mes šį klausimą nagrinėtume ir turinio požiūrio. Tačiau esminis klausimas yra būtent teisinio saugumo klausimas. Jo neturėtume pamiršti. Ačiū. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Taip, dėkoju pirmininkė. Aš pritariu kolegoms, kad mums reikia išsamesnės informacijos. Ir aš taip pat norėčiau sužinoti, kokie yra patikrinimų rezultatai. Norėčiau, kad išsamesnės informacijos šiuo klausimu pateiktumėt. Pavyzdžiui, praeitą vasarą valstybėse narėse buvo sužinota, kad yra auginamos amadeo rušies e, e, bulvės, kurios negali būti auginamos Europoje. Be abejo, ne tik kurios teritorijoje buvo auginamos šios bulvės yra dėl to kalta. Yra ir tos, e, ir tos šalis, kurios parduoda savo rinkoje šias bulves, taip pat yra kaltos. Daugiau niekas nenori pasisakyti? Gerai. Tuomet, e, ponė Pulner, gal galėtumėt pabandyti atsakyti visus klausimus? Aš pasistengsiu, ponė pirmininkė. Atsakydamas į ponios Rodberent klausimą ir konkrečiai apie tai, kiek valstybių narių sureagavo į prašymą. Viena valstybė naris 2002 metais atsisakė. 2008 metais mes jau gavome ataskaitą iš visų valstybių narių. Taigi tai 2008 metais mums pavyko gauti ataskaitas iš visų valstybių narių. 2007 metais pirmą kartą bandėme surinkti tokias ataskaitas, ne viskas klostėsi gerai ir žinote, kad mes dar ir toliau ketiname tobulinti ataskaitų teikimo ir, ir nagrinėjimo tvarką. Pane Polsner, galiu pasakyti, kad man susidarė įspūdis, kad nuolatos užkyla tas pats dalykas ir aš norėčiau jį paaiškinti. Piragai, kurie yra kepami namuose, labdaros tikslais, neįeina į hygienos teisės dokumentų paketą. Ir tai buvo padaryta uh, tyčia, e, sąmoningai, dėl to, kad mes manome, kad valstybės narės gali reglamentu, turi reglamentuoti tokius dalykus. Aš negaliu spręsti, ar tai yra geras sprendimas ar ne. Negaliu vertinti, ar tinkam močiutėms kepti piragus ir tortus ir neštis e, juos į bažnyčią. Ne man apie tai spręsti. Taip, taip, aš nenoriu, be, taip be abejo, netyčia padariau klaidą ir e, pasakiau vieną lytį diskriminuojančius teiginius, netyčia. Bet galiu tik tai pakartoti, kad mes nusprendėme tokių dalykų neįtraukti į direktyvos taikymo sritį, kadangi vietos valdžia, nacionalinė valdžia gali tokias problemas spręsti kur kas geriau. Gyvūninės kilmės pašarai. Mes nieko nenorime daryti, kad kas galėtų paskatinti kanibalizmo sugrįžimą Mes tikrai to neketiname daryti, gali to nebijoti. Dioksinas, kuris kažkaip pateko į keulieną Airijoje. Keulienos tikrinimo metu buvo aptiktas dioksinas, dizelinė esantis e, dioksinas, džiovinant duoną, pateko į, į ją pateko. Ir Airijos vyriausybė ėmėsi labai griežtų priemonių, sako kalbėtojas. Ir dėl to visa keuliena buvo išimta iš apyvartos, sako kalbėtojas. Amadėjus rūšies bulvės. Kaip tik mes sužinojome apie šį atvejį, mes iš karto susisiekime su BSF bendrovė, kuri augino šias bulves tam, kad išsiaiškintume, koks yra problemas mastas ir kas iš tikrųjų vyksta. Ir paaiškėjo, kad įprastos bulvės buvo sumaišytos su genetiškai modifikuotomis bulvėmis. Ir todėl BSF turėjo sunaikinti nuo 200 iki 250 tūkstančių tonų šių bulvių Švedijoje. Šios bulvės nepateks į apyvartą, jos bus visiškai sunaikintos, nes, kaip jums yra žinoma, genetiškai modifikuotos bulvės nėra skirtos uh, žmonėms gyvūnai gali būti šeriami šiomis bulvėmis, bet tikrai, e, e, bet žmonėms jų parduoti negalima. Taigi, net jei genetiškai modifikuotų organizmų tokiuose bulvėse yra tik tai 0,1 procento, šios bulvės tikrai bus sunaikintos, jos tikrai nepateks į mūsų maisto grandinę. Ir mes tikrai atidžiai stebėsime, kad taip ir būtų padaryta, bendradarbiaudami be abejo su Švedijos e, atitinkamomis institucijomis. Ir paskutinis klausimas. Trešiosios e, šalis, nes apie jas kalbėjo keli parlamentarai. Trečiųjų šalių maisto e, produktai yra tikrinami Ir paprastai mes visą dėmesį skiriame tiems produktams, kurie patenka į e, aukštos rizikos kategoriją. Tai yra e, produktai, kurių sudėtyje yra pieno. Žuvininkystės, tai yra pieno produktai, žuvininkystės produktai ir taip toliau. Ir rečiau tikriname uh, mažiau e, rizikingus produktus, tokius pavyzdžiui kaip cukrų. Mes e, atliekame patikrinimus be perspėjimo ir taip pat atliekame tikrinimus valstybėse nerėse, kurių metu tikriname, ar iš tikrųjų visi šie produktai yra tikrinami pasienio postuose. postuose. Taigi visi produktai kurie importuojami yra iš trečių šalių ir kurie galiausiai patenka į mūsų rinką, atitinka e, visus reikalavimus, kurie yra keliami ir ES teritorijoje gaminamiems produktams. Jūs žinote, kad mes turime ir ankstyvų e, skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą. Ir tais atvejais, kai gauname tokius pranešimus apie tai, kad vienas ar kitas produktas yra nesaugus, tuomet e, visa siunta yra gražinama į kilmės šalį. Iki 2010 metų pabaigos mes turėtume parengti ataskaitą apie visus tokius e, patikrinimus, kurie buvo atlikti tikrinant trečių šalių produktus ir taip pat e, tikrinant augalus ir gyvūnus atkeliaujančius iš trečiųjų šalių. Yra tam tikrus sričių, kurios yra mažiau tikrinamos ir kuriuose situacija yra mažiau suderinta. Taip ir dažniausiai dėl to, kad šios sritis nekelia didelės rizikos. Mes atliekame rizikos analizės kiekvienos šalies atžvilgių. Ir tuomet nusprendžiame, kiek tyrimų reikia atlikti. Mokslinį tyrimą atlieka EFSA. Ir būtent EFSA nusprendžia patikiamus mokslinius duomenys, o kartu yra priimamas ir politinis sprendimas kiekvienos šalies atžvilgių. Yra tokių trečiųjų šalių, kurių maisto saugos reikalavimai yra tokie pat griežti kaip ir mūsų e, standartai. Tačiau, kaip žinia, yra ir kitų šalių. Bet, kaip minėjau, mes tikriname visus e, importuojamus maisto produktus, gyvūnus bei augalus. Dėkoju, toliau 11 mūsų darbo atvarkės punktas - žemės ūkio pripažinimas strateginių sektorių, mes išvelgiant į aprūpinimą maistu. Pona, pranešėjas yra ponas Berlato, jeigu norėčiau suteikti jam žodį, pasisakyti dėl pranešimo. Dėkoju, ponė pirmininkė, nėra jokių abejonių, kad maisto sauga yra labai svarbus dalykas. Europos, taip pat ir ES politikoje. Po to, kai buvo e, spongiforminės encefalopatijos protrukis ir kitų lygų e, protrukis, e, mes visi supratome, kad reikia skatinti maisto produktų kokybę ir jų patikrinimus. Yra manoma, kad pasaulio gyventojų skaičius padidės 40 procentų iki 2050 metų. Tai reiškia, kad iki 2050 metų dvigubai išauks maisto produktų požiūris. Jau dabar turėtume ruoštis šiam iššūkiui. E, tie, kas gali pasirinkti, bando rinktis kokybiškus, sveikus produktus Ir e, tokie žmonės e, retai kada pasirenka galimybę taupyti savo sveikatos sąskaitą, bent jau netaupo pirkdami e, sveikus produktus. Tačiau yra daug vartotojų, kurie neturi tokios galimybės, jie neturi galimybės rinktis. Ir e, tokiems vartotojams taip pat turi būti užtikrintas minimalus maisto produktų saugos standartas. Maisto sauga e, ir maisto poveikis e, sveikatai yra grindžiamas atitinkama informacija su maisto produktų atsakomumu, jų poveikiu sveikatai. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie ekologinės e, pasiekmes. Todėl yra labai svarbu, kad ūkininkai pavyzdžiui, ekologinių tam tikrų standartų laikosi ir tiesiog dėl būtinybės. Aplinkosauga yra esminis dalykas, kalbant apie maisto saugą ir e, poveikį žmogaus sveikatai. Ekonominė krizė neturėtų įtakoti to, kad Europos bendryje iš maisto e, produktų sektoriaus ir žemės ūkio sektoriaus atimtų lėšas ir tokiu būdu silpnėtų maisto produktų kokybė. Taip pat mes turime užtikrinti, kad būtų laikomas atitinkamų teisės aktų. E, mano pranešimas yra atviras, taigi aš mielai išklausysiu jūsų pasiūlymų, jūsų pastabų. Ir labai džiaugčiausi, jeigu jūs galėtumėte pateikti pasiūlymų, kurie padėtų pagerinti mano pranešimą. Ačiū. Šedu. Labai ačiū. Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai. Ponas Pirilo. Aš esu italas ir jau esu anksčiau sakęs mano pavardė Pirilo, ne Pirilio, kaip būtų ispaniška pavardė. Galbūt nereikšminga pastaba, bet galbūt verta ją išsakyti. Pirmininkė, aš pasistengsiu įsiminti. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Berlato už pristatytą nuomonę. Joje randame įdomių dalykų, apie kurios reikia pagalvoti, reikia užtikrinti maisto tiekimo saugumą žmonėms. Tai yra svarbiausias iššūkis ūkininkams ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Šios iššūkius galima bus nugalėti, jeigu didėjant paklausai mums pavyks gaminti daugiau maisto. ateityje ir galėsime patenkinti tą paklausą. Vis tiek dar turėsime užtikrinti to maisto saugumą. FAO užtikrina, vertina, kad iki 50 metų pasaulio gyventojų skaičius padidės iki 9 milijardų. Ir paklausa maisto produktams pirmiausia padidės besivystančiose šalise. Bet to pasaulio sveikatos organizacija kalba panašiai apie maisto tiekimo saugumą. Jis sako, kad galimybė gauti pakankamai maistingo maisto yra padidės. Tai reikia turėti ir Europos Sąjungoje, rengiant teiskės aktus. Tuo pat metu reikia renkti bendras maisto saugumo ir maisto tiekimo saugumo taisyklės. Yra didelių reguliavimo asimetrijų. lyginant ES pagaminamą maistą ir importuojamą maistą. Todėl reikia skirti daugiau dėmesio maisto saugumui ne tik tam, kiek pagaminama, bet kur ir kaip tas maistas Europoje vartojamas. Ir reguliavimo abipusiškumo principas taip pat turi būti taikomas tam, kad būtų galima išvengti socialinio dempingo arba, sakant kitaip, kai kalbame apie naują žemės ūkio politiką, nepakanka, kad jį užtikrintų maisto saugumo. Visa sistema, įskaitant reguliavimo sistemą, turi sustiprinti maisto suvartojimo pas, Europoje saugumą, o globalizacija verčia daugiau dėmesio skirti finansų rinkoms ir spekulacijoms, kas daro didelę įtaką maisto kainai, o tai turi poveikį maisto tiekimo saugumui pasauliniu mastu. Aš taip pat manau, kad diskusija apie maisto tiekimo saugumą negali išvengti klausimo apie poveikį aplinkai. Ekologinė ūkininkystė turi tapti svarbesnė, įskaitant ir ne Europą. Taip pat reikia turėti galvoje klimato kaitos poveikį žemės ūkio gamybai. Manau, kad reikės suteikti nemažą paramą, raginant naudoti ekologišką technologiją. Nes taip užtikrina ne tik didesnį maisto tiekimo saugumą, bet taip pat būtų galima išvengti pesticidų ūkininkavime, o tai teigiamai paveiktų aplinką. Ačiū, ponia Pirilo. Teisingai ištariau jūsų pavardę. Ponas Kučijas. Ačiū, Korina. Mano nuomonė, pono Berlato nuomonė pradedama raginimu integruotis. Jis sako, kad jo nuomonė yra atvira, galima ją papildyti. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia prisidėti prie to, kad ši nuomonė būtų svaresnė, kaip sakė ponas Pirilo. Taigi, Jeigu galima pateikti kitų politinių frakcijų pasiūlymus, tuomet Alde per mane norėtų pasiūlyti, kad būtent žemės ūkio vaidmuo turėtų būti svarbiausias šioje nuomonėje. Tačiau aplinkos apsaugos klausimai, kurie yra mūsų komiteto e, dėmesio centre, šiek tiek apleisti. Mes turime pasakyti, kad norime, kad žemės ūkio, kuris atitiktų aplinkosaugos tikslus, kad produktai, kurie gaminami būtų sveiki ir aukštos kokybės, tačiau svarbiausia, kad žemės ūkio gamybos kokybė ir aplinkos apsauga yra dalykai, kurie eina ranka rankon. Pavyzdžiui, aš manau, kad yra klaida, jog nuomoje visai nepaminima bendroji žemės ūkio politika. Mes turime išsakyti tai, kas turėtų atsispindėti žemės ūkio, bendrosios žemės ūkio politikos reformoje. Taip pat reikia kažką pasakyti ir apie FAO gairias ir nuomonės. Tai taip pat reikėtų įtraukti šią nuomonę. Porą pastabų apie antrąją dalį. Manau, kad ją reikėtų sustiprinti, kalbant apie dabartinę ekonominę krizę. įvairiose ES šalise. Trečioje dalyje reikia paminėti, kad visai nesiniai parlamentas patvirtino du pranešimus. Vienas buvo skirtas sustarimams dėl priekybos maisto produktais. Reikia jį čia konkrečiai paminėti. Ir pabaigai dar keletas dalykų. Reikia, kad ši nuomonė būtų konstruktyvi, ne vien tik neigiama. Todėl manau, kad septintąją dalį reikia suformuoluoti labiau subalansuotai. Na ir aš suprantu, kad gali nuomonės skirtis, tačiau mano nuomonė pakeitimas dėl genetiškai modifikuotų organizmų taip pat turi čia būti įtarptas. Galbūt mūsų nuomonės čia išsiskirs, tačiau aš norėčiau pasiūlyti tokį pakeitimą. Ponas Ferrera Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti nuomonės autoriai. Manau, kad čia išdėsta nemažai gerų dalykų. Kiti pasisakiusiai patikė kitų pasiūlymų, kuriuos būtų galima įterpti. Tam, kad kalbėtume trumpai, noriu paminėti du, tris svarbiausius dalykus. Visų pirma, maisto sauga ekonominė krizė, tiekimo saugumą, kainų kintamumas. Turime užkirsti kelią spekulacijoms e, maisto produktų kainomis. Yra tam tikrų priemonių, kurios leidžia tokias spekulacijos, dėl ko maisto, kainų, maisto kainos labai smarkiai sviruoja. E, buvo pateikta pasiūlymų panaikinti tokias finansinės priemonės, kurios leidžia vykdyti tokias spekulacijas, tačiau kol kas niekas nepasikeitė. Aš kalbu apie švisnės finansinės priemonės, kurios leidžia spekuliuoti e, maisto kainomis. Ir tokiu būdu socialinė situacija gali tapti sprokstama, kaip pavyzdžiui visai neseniai vyko Mozambike. Taigi tokios spekulacijos turi būti sustabdytos. Toliau, komercinė politika ir maisto sauga, maisto tiekimo saugumas reiškia, kad tarptautinė priekyba turi būti organizuojama komplementariškumo principu, o ne konkurencijos tarp gamintojų ir produktų pagrindo. Tai taip pat reikėtų šioje nuomoje atspindėti. Na ir dar vienas dalykas, bendroji žemės ūkio politika, visiškai teisingai, jie buvo paminėta, kad reikia ją nusekliau čia atspindėti. Gyvūnų ir augalų naudojimų maistų įvairovė mažėja. Tai reiškia, kad genetinis pagrindas žmonių maistui taip pat mažėja. Šį procesą reikia apgręžti. O ypač bendroji žemės ūkio politika prisidėjo prie tokio bioįvairovės mažėjimo. Nuo ko priklauso žmonių mytyba. Turime grįžti prie regioninės įvairovės specifinių regioninių produktų. Reikia nutolti nuo tos konkurencijos tarp produktų logikos. Ir pagaliau maisto tiekimo saugumas yra labai smarkiai susijęs su maisto suverenitetu. Kai kurios valstybės ES nerimauja jau dėl mytybos balanso tokias problemas reikia spręsti. Maisto suverenitetas yra susijęs ir su maisto tiekimo saugumu. Turime e, atsitraukti nuo tų intensyvių gamybos modelių, kurie susijęs su eksportu ir importu. Reikia sustelkti į regioninius maisto gamybos metodus. Keturi kolegos dar nori pasisakyti, todėl prašau kalbėti trumpai. Pirmiausia, Dagmar. Dėkoju, pirminkė. Aš dabar kalbėsiu kaip Stesijano Kistabų, kuri yra pranešėja Žemės ūkio komitete. Ji čia laukia e, šio klausimo labai ilgai ir tačiau galiausiai turėjo išeiti. Jos vardu norėčiau pasakyti, kad ji pritarė pono Berlato pranešimu ir mano, kad tai yra puikus bandymas išnagrinėti ekologinės problemas, e, tokias kaip biologinės įvairovės nykimas ir e, dirbožėmio erozija. Ir išnagrinėti, kaip šie klausimai yra susijęs su maisto e, sauga. Tai yra mintis, kuriuoms jį pritarė ir kurias norėtų propaguoti e, Žemės ūkio komitete. Mes žinome, kad dėl e, mūsų žemės ūkio diversifikacijos mes galime tikėtis, kad mūsų žemės ūkis ir maisto grandinė bus, bus e, darni. Finansinė parama e, žemės ūkiui tam, kad būtų gaminamas e, biokuras. Gali būti gera mintis, ypač tais atvejais, kai, kai e, iš tų grūdinių kultūrų daugiau nieks nieko negamina. Ir galiausiai kolegė paprašė mane pamin, manęs paminėti, kad būtina yra skatinti e, biologinį žemės ūkį ir ūkininkavimą, dėl to, kad toks ūkininkavimas yra naudingas e, ir žmonėms, ir aplinkai. Aš manau, kad aš jau susakiau visus pagrindinius, visas pagrindinės jos mintis. Ji sugrįžta ir be abejo pateiks pakeitimų. Madam Klas. Dėkoju, ponia Klas. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegai Berlato, kuris uh, pristatė mums tikrai puikų pranešimą ir jisai sugebėjo viename puslapyje sutalpinti tokius svarbius dalykus. E, norėčiau priminti kolegom, kad mums nereikia iš naujo išradinėti dviratį. E, mes, e, kai nes kai girdžiu tokius e, svarius jūsų pasisakymus, man atrodo, kad turėsime šimtus pakeitimų. Tačiau iš tiesų mes rengėme tik nuomonę. E, Žemės ūkio komiteto pranešimui. Tai nepamirškime to. E, Europa turėtų pateisinti savo rolę kaip pagrindinis maisto gamintojas kaip pagrindinis žemės ūkio regionas. Aš norėčiau kalbėti apie integruotą žemės ūkį, Mm, prisiminiau du dalykus, kuomet klausiausi Berlato, kaip kalbėjo kolega Berlato. E, iš tiesų yra labai svarbu, kad vartotojai galėtų įsigyti maisto produktus ir manau, kad mes taip pat čia galėtume šioje jūsų nuomonės vietoje pabrėžti, kad taip pat e, kainos turi būti draugiškos vartotojams, kad jos turėtų atitikti tas kainas, e, už kurias pagamina maisto produktus jų gamintojai. Taip pat yra labai svarbu atsižvelgti į e, tam tikrų regionų sezoniškumą, ir, nes tai taip pat atsispindi maisto produktų gamybai. E, iš tiesų tokie būtų papildymai iš mano pusės. Ačiū. Avec le même, la même synthèse. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, I would like also to. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat eh, norėčiau pritarti tam, ką sakė Dagmar Tatjano Sarbo vardu. Ir paminėti dar du dalykus. Be abejo, šioje salėje jau girdėjome negalime spekuliuoti kainų klausimų. Mes norime kurti e, kažkokių burbulų, panašių nekilnojamo turto burbulus. Mes nekorime, nenorime, kad būtų išpučiamos maisto kainos. 2008 metais, kai gamyba buvo didžiau, gamybos apimtis buvo didžiausia, iškilo e, ir maisto produktų krizė, susijusi pirmiausia e, su pernelik aukštomis kainomis. Yra ir sėklų problema, kuri yra itin aktuali Indijoje. Indijoje. Ūkininkai turi sieklų, kurios yra prisitaikiusios prie e, vietinių sąlygų ir jiems buvo pažadėta, kad e, įsigyję genetiškai modifikuotas sieklas, jie susilauks didesnio derliaus. Tačiau iš tikrųjų taip ne, neatsitiko ir e, vargšai ūkininkai turėjo pirkti dar ir papildomai trašų, tam, kad iš viskas nors išauktų. Taigi, Aš manau, kad jeigu mūsų žemės ūkio sektorius turės pernelik daug pinigų, tuomet ir kils įvairios su maistu susijusios krizės. Ponas Higgins, dėkuoju, aš labai trumpai kalbėsiu. Aš, taigi, pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad parinktas yra šis pranešimas ir aš beje su Dakmar kalbėjusiu šį, šį rytą. Apsirūpinimas maistu yra vienas iš dalykų, kurių mes niekuomet negalėsime visiškai uh, garantuoti šiame pasaulyje. Todėl reikia neprarasti budrumo, uh, kad ir ateityje galėtume apsirūpinti maistu. Ir labai reikėtų vengti painioti maisto saugą su apsirūpinimu maistu. O kitas klausimas yra nestabilios kainos. Tai yra labai sudėtingas klausimas, kadangi didelė dalimi, jei e, mes norime apsirūpinti e, maistu, kuris kainuotų ne per daug, tuomet reikia nagrinėti, kaip, kaip vyksta žemės ūkio produktų gamyba. O kaip žinia, žemės ūkis yra labai trapus, jis priklauso nuo įvairiausių veiksnių, nuo oro, nuo klimato, nuo tai įvairių sąlygų, potvinių, sausrų ir taip toliau. Na, mes girdime ir apie aukštas kainas ir per mažas kainas. Ne, nepamirškite, kad jeigu kainos yra pernelik mažos, tuomet mes užlugdysime savo ūkininkus. Ir tai reiškia, kad mes neturėsime ES užaugintų produktų ir turėsime juos importuoti iš trečiųjų šalių, kur mes ne, nieko negalime kontroliuoti. Gal maisto saugos aspektas tokių uh, atveju ir galėtų būti svarstumas. Tačiau iš esmės nemanau, kad jis turėtų būti aptarinėjimas šiame pranešime. Dėkuoju, pirmininkai. Euh, Pranešėjau. Norėčiau, kad jūs apibendrytumėt diskusijas. Na, dėja, mes neturime daugiau laiko, ponia Maginis, mes turime tik tai penkias minutės paskutiniam klausimui. Ką mes darysime su šiuo pranešimu? Neprašau, jeigu norit, gerai, jeigu norit, prašau, 30 sekundžių jums. Dėkuoju labai labai trumpai ir aš beje buvau pagėlus kortelė ir anksčiau. Aš noriu pabrėžti vieną dalyką, kurį pabrėžiau ir Žemės ūkio komitete. Akivaizdu, kad mes painiojame maisto saugą su apsirūpinimu maistu saugių apsirūpinimų maistu. Gal ši painiava kilo dėl vertimo, nežinau, bet reikia labai aiškiai skirti šios du skirtingus dalykus. Toliau, ūkininkavimas. Jei mums rūpi biologinė įvairovė, jei mums rūpi žala, kuri gali būti padaryta, e, rūpi, kad nebūtų padaryta žala mūsų aplinkai, turime apsaugoti buveinės. Mūsų žemės ūkis turi būti darnus ir būtent žemės ūkio darnumas ir tvarumas ir turi būti mūsų pagrindinės žemės ūkio politikos e, principas. Dėkuoju. Dabar pranešėjai. Žodį suteikiu. Myrai, loro kontributų per eh, integ... Kolegos, norėjau eh, Jūs patikinti, kad aš tikrai dėkoju Jums už Jūsų indėlį, gerinant šį nuomonės projektą. Noriu pasakyti, kad aš taip pat patyriau pagundą rašyti kur kas didesnę nuomonę. Tačiau susidūriau su dviem reikalavimais. Pirmasis yra tas, kad nuomonė turi būti turi būti mūsų kompetencijos srityje, nes pagrindinis pranešimas rengiamas Žemės ūkio komitete. Kitas reikalavimas yra, kad, kad nuomonės projektas turi tilpti tam tikrose rėmose. Apimties prasme. Bet, kaip sakiau, Aš lab, mielai priimsiu pasiūlymus, kaip pagerinti nuomonės tekstą. Žinoma, visada ko nors trūksta, nes neturi pakankamai žinių ar neturi pakankamai vietos. Ačiū. Pateikimų, pa, pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 8 balsavimas 30 lapkričio, o plenarinėje sesijoje šis pranešimas bus vartomas sausio mėnesį. Paskutinis darbo tvarkės klausimas yra medicinos prietaisų apdorojimas. Ir čia mums e, pristatysiu klausimą komisiją. Turbūt prisimenate, kad 2008 metais mes paskutinį kartą kalbėjome apie medicinos prietaisų direktyvos peržiūrą. Klausimas iškeltas gavus prašymus iš šio komiteto narių. Tuomet buvo neįmanoma rasti greitą sprendimą šiai sutingai problemai. Taigi, peržiūrint šią direktyvą, komisijos buvo paprašyta parengti ataskaitą, po to buvo parašyta pateikti pasiūlymus tarybai ir parlamentui. Ataskaita buvo rengiama keliomis stadijomis. Pirmiausia, mes konsultavomės su ekspertais, tai buvo 7 metų gegužės Liepos mėnesiais. Taip mes sužinome, kokia yra teisinė situacija valstybės narėse. Apskritai, mažuma valstybių narių draudžia perdirbti medicinos prietaisų prietaisus. Dauguma leidžia tai daryti. Tai yra, dauguma neturi konkrečių teisės aktų skirtų šiam procesui. Na, kai kurios sako, kad tokių teisės aktų nebuvimas tai yra iš esmės draudimas tai daryti. Pradėjome po to konsultacijas 8 metų Liepos rūpiučio mėnesiais ir viso to rezultatai buvo paskelbti vėliau. Gruodžio mėnesį surengėme darbo, darbinį seminarą, siekdami išsiaiškinti viso to poveikį sveika, visuomenės sveikatai ir ekonomikai. Rezultatai buvo paskelbti 2009 metais. Pagaliau mes kreipiamės į mokslinę visuomenę, prašydami jos nuomonės dėl to, kokie yra pavojai visuomenės veikatai. Norėjome turi, gauti tvirtą mokslinį pagrindą mūsų ataskaitai. Komitetas pateikė savo nuomonę balandžio 15 praėjusiais metais. Buvo siekiama išsiaiškinti, ar medicinos prietaisų apdarojimas kelia pavojų žmogaus sveikatai ir kaip to pavojaus išvengti. Ir nustatyti aplinkybės, kuomet medicinos prietaisų apdarojimas iš tikrųjų keltų pavojų. Komisija ataskaitą patvirtino rūpiučio 27 dieną. Sveikatos e, klausimas keliamas įvairiais aspektais, taip pat kalbama, kalbėjom, kalbama apie tarptautinę situaciją. Visuomenės sveikatos prasme komisijos ataskaitoje kalbame tris pavojus, kurie kyla dėl medicinos prietaisų, vienkartinių medicinos prietaisų apdarojimų apdorojimo. Pirmoji problema yra ta, kad po kontakto su ligoniais medicinos prietaisai gali būti užkrėsti, įskaitant ne, žalingus mikroorganizmus, kuriuos sunku išnaikinti. Taigi, tai gali kelti pavojus, pavojų kitam ligoniui. Kitas pavojus yra e, vaistų cheminiai likučiai. Tai gali kelti toksiškumo problemas ir pagaliau fizinės ir cheminės apdoroto prietaiso charakteristikos gali pasikeisti ir tai gali turėti reikšmės jo naudojimui. Ataskaitoje taip pat sakoma, kad mokslinis komitetas nustatė konkrečią problemą dėl iš ankstinio užkretimo nes valymo ir sterilizavimo metodai turi būti labai agresyvūs, naudojant ypatingą konkrečią įrangą. Pirminkė prašo komisijos tą baigti. Ataskaitoje kalbame apie etikos klausimus, ekonominę dimensiją ir aplinką. Taigi, baigdama, turiu pasakyti, kad neįmanoma apskaičiuoti visą e, riziką apdorojant medicinos prietaisus. Na, incidentų skaičius nėra didelis, tačiau turbūt atskait, ataskaitų sistema turbūt nėra pakankama. Ir sunku nustatyti potencialias ilgalaikio pavojaus rytis. Ne visus vienkartinio panaudojimo medicinos prietaisus galima apdoroti ir visas, visa apdorojimo procedūra turi būti įvertinta nuo pat surinkimo per sterilizavimą ir tiekimą. Kai dėl kitų žingsnių po šio pranešimo, po šios ataskaitos, tai mes šiuo metu vertiname, kokios būtų, tai kokios būtų tinkamos priemonės peržiūrint direktyvą dėl medicinos prietaisų. Yra įvairių galimybių. Pirmininkė nutraukė kalbėtoja. Labai atsiprašau, e, bet kaip žinote, vertėjai turi baigti darbą 6.30, labai gaila, kad turiu jūs nutraukti, tačiau dėja pasirinkimo neturiu. Trumpai žodis tokių pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų pasitvirtino mano lūkesčiai, kad yra tam tikrų saugumo spragų šitoje apdarojimo sistemoje. Taigi čia dar reikia reikalauti, kad tam tikrose valstybėse narėse būtų įvesti tam tikri reikalavimai. Yra e, tūkstančiai mirštančių nuo hepatito A ir B Europoje. Atsiprašau, dėl hepatito B ir C. Ir dėl to yra labai svarbu e, priimti tinkamus teisės aktus, kurie padėtų kovoti su šia problema. Negali būti taip, kad medicinos prietaisas vienoje e, valstybėje narėje būtų traktuojamas kaip vienkartinis prietaisas, o kitoje e, šalyje kaip daugkartinio daug naudojimo prietaisas. Taigi norėčiau kalbėti apie su, e, e, suvienodinimą visų teisės aktų. Dagmar Rodberen, aš pritariu prieš mane kalbėjusiam kolegai, mums reikia naujų, aiškių taisyklių, Pone e, Majori, buvusi parlamento narė, e, bandė jau inicijuoti tokių naujų taisyklių, naujų teisės aktų patvirtinimą. Iš tiesų negalima palikti šių, šių problemų sprendimo e, gamintojams, kad jie nuspręstų, kaip jam patogiau pa pardavinėti produktus. Negali būti taip, kad vienkartinio naudojimo e, prietaisai e, būtų apdarojami ir naudojami dar kartą. E, tą daro visur ligoninės visoje Europos Sąjungoje. Reikia bausti už tokius e, dalykus, nes tai yra nusikaltimas. Taip pat mes turime sugriežtinti taisy, tais, taisyklės, turime. E, priimti griežtas taisyklės dėl sterilizavimo ir tą turime daryti jau dabar, jeigu ne, norime išvengti didelių problemų. Dėkoju, sako pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti Jums, dėkoju visų, visiems komisijos atstovams. Dar kartą atsiprašau, kad reikėjo taip skubiai pabaigti posėdį. Rytoj tęsime darbą 10 val. Ačiū.